I think we can start, especially because Van de Kamp asked me when do we start. <laughs> Ja, klar. Nearly 10 minutes late, therefore we should start. Zunächst mal die Koordinatorenbeschlüsse von heute Mittag. Die wurden Dabar pradėkime posėdį, nes manęs jau klausė, kadagi pradėsime, 10 minučių vėluojame. Jeigu nėra prieštaraujančių, tai tuomet mes priimsime e, tuos sprendimus, kurie buvo priimti, dabar perskaitysiu juos aiškiai ir jūs galėsite pasakyti, ar kažkas ne taip. Antrasis komunikatas. Pite Balas koordinatorius yra, taip pat turime tris kitus koordinatorius. E, Pite Balas nedalyvaus, kadangi jo skrydis buvo atšauktas. Reikės pasižiūrėti, ką galėsime padaryti, gal reikės ilgesnės pertraukos ir gal anksčiau baigsime. Dėl socialinės įtraukties e, ir viešojo transporto ES, tai čia bus mūsų kitas pranešimas, tai Emanuelai dabar perduosiu žodį. Ji yra iš socialinio instituto Italijoje Ji pristatys e, savo pranešimą. Prašau. Okay. Okay. Uh, many thanks. Labai ačiū. Labai ačiū, kad e, pakvietėte mane pristatyti tuos tyrimus, kuriuos mes atlikome viešojo transporto ir socialinės įtraukties rytyje. Tai yra visai naujas klausimas. Paprastai, kai kalbame apie viešąjį transportą, tai nedaug dėmesio yra skiriama socialiniai įtraukščiai. Kągi mes siekiame padaryti? Mes bandėme pažiūrėti, kaip socialiniai trauktis yra susijusi su viešuoju transportu. Analizavome esamą literatūrą, taip pat surinkome empirinių įrodymų. Dabar jau yra vis e, dažniau pripažįstama, kad tam, jog būtų kovojama su neturtų ir kad būtų panaikinta socialinė atskirtis, e, ypač kai kalbame apie socialiai pažeidžiamas grupės, tai būtent viešasis transportas yra labai svarbus. Tai gali pastiprinti tokių socialinių grupių įtraukti. Tai kokios tos sąsajos? Pateiksiu e, politikos krypčių ir praktikos pavyzdžių E, tų projektų, kurie buvo įgyvendinti nacionaliniu ir regioniniu lygiu, o pabaigoje mes pabrėžime tuos aspektus, kurie galėtų būti panalizuoti detaliau. Pakalbėsiu ir apie galimą es institucijų ir Europos parlamento vaidmenį. Kaip būtų galima skirti daugiau dėmesio socialiniai trūkčiai viešojo transporto srityje. Papasakosiu, ką reiškia socialinė įtrauktis. Yra labai daug literatūros šiuo e, klausimu, tai dabar detaliai nekalbėsiu, tik tai noriu pasakyti, jog socialinė įtrauktis yra e, daugiadimensinė tema. Tai yra galimybė visiems asmenims, nesvarbu kokia būtų jo rasė, lytis, amžius ar pajamos, įsitraukti į visuomenės politinį ir ekonominį gyvenimą. Tai galimybė dalyvauti socialinėme, ekonominėme ir politinėme gyvenime. Dabar pateiksiu Jums šiek tiek duomenų apie tai, kiek piliečių Europoje yra socialiai neįtraukti. Čia mes turime skurdo rizikos rodiklius 2012 metų. Vienas iš keturių žmonių Europoje yra neturtingas pagal šiuos rodiklius. Tai jie yra atsidūrę e, skur, ant skurdo slengščio. Tai mes kalbame čia daugiau negu apie e, milijono žmonių ir tas skaičius vis auga. Jį padidino ir krizė. Labiausiai nuo krizės nukentėjo būtent e, tokie žmonės. Taigi, tas skaičius, remiantis e, 2009-2013 metų laikotarpio domenimis, tai tokių žmonių skaičius išaugo 7 e, milijonais ir jie atsidūrė ant skurdos lenkščio. Aišku, visos šalys yra skirtingos, egzistuoja skirtumai susiję ir su e, rūpybos sistemomis, taip pat su dėmesiu skiriamo socialiniai įtraukčiai. Tai priklauso nuo politikos skripties vyraujančios toje šalyje. Be abejo, tai priklauso ir nuo ekonominių sąlygų. Tos šalis, kurios stipriai sukrėtė krizę, tai yra Graikija, Italija, Ispanija, Portugalija, Airija, yra būtent tos šalis, kur labiausiai išaugo tų žmonių skaičius. Nežinau, ar gerai matote tą grafą. Čia mes e, nurodome, kokiam skaičiui visuomenės kyla skurdo, rizikos, skurdo rizika. Vidutinis skaičius yra 28,8 procentai. Tai e, tokiam skaičiu žmonių grėsia skurdas. Bulgarijoje tai yra 49 procentai, Rumunijoje beveik 42 procentai, Graikijoje beveik 35 procentai. Tačiau tas vidurkis yra kur kas mažesnis, pavyzdžiui, Niderlanduose 15 procentų, Švedijoje 15,6 procento, Čekija taip pat ten mažiau nėra tokių asmenų ir egzistuoja tie skirtumai tarp valstybių kas veikia tą neturtą ir socialinę atskirtį. Remintis literatūra, pagrindinis rizikos faktorius susijęs yra su darbo rinkos sąlygomis. Jei žmonės tai priklauso nuo žmogus gaunamų pajamų, taip pat nuo švietimo lygio, nes nuo švietimo, nuo išsilavinimo priklauso ir žmogaus galimybė įsidarbinti. Kuo labiau žmogus išsilavinęs, tuo daugiau šansų turi įsidarbinti ir gauti geras pajamas. Labai svarbus yra ir namų ūkis. Taip pat tai, ar asmo gyvena miesto ar kaimo vietovėje. Be šių bendrų faktorių egzistuoja taip pat ir asmeninės savybės, kurios gali padidinti socialinės atskirties riziką. Pavyzdžiui, neįgalumas, taip pat priklausimas mažumos etniniai grupiai, taip pat didina riziką atsidurti ant skurdo ribos. Netgi moterys susiduria su didesnė rizika skursti negu vyrai. Taip pat daug kas priklauso nuo išsilavinimo. Visos šios savybės prisideda viena prie kitos. Pavyzdžiui, jei moteris yra iš etninės mažumos, taip pat yra nelabai išsilavinusi, gyvena kaimo vietovėje, tai tada jau susiduria su įvairių tipų socialinė atskirtimi ir na, susiduria su kur kas didesnė neturto rizika. Jūs galite rasti visus šios skaičius ataskaitoje. Jei dabar jų nematote, tai po to galėsite pasiskaityti, rasite juos pranešime, kuris yra skelbiamas tinklalapyje. Šioje diagramoje yra demonstruojama skurdo rizika Ir čia atspindimos skirtingos visuomenės grupės. Tai labai su aukšta rizika susiduria nedirbantys žmonės. 67 procentai nedirbančių žmonių susiduria su tokia rizika, nes negauna pajamų. Toliau vaikai, ypač vaikai, kurių tėvai e, nėra e, labai išsilavinę, taip pat e, tie, kurių tėvai nedirba. Emigrantai E, tie, kurie, asmenys, kurie nėra labai išsilavinę, e, tie, kurie e, gyvena labai tankiai apgyvendintoje vietovėje. Čia nėra kalbama apie neįgalius ir senus žmonės, nes paprastai jų ta rizika, su kuria jie susiduria, nėra didesnė negu vidurkis. Bet jeigu pasižiūrėtume į tas grupės, tai pamatytume, su kokiamis problemomis susiduria žmonės su negale ir pagyvenę žmonės. Tai labai dažnai jiems kyla problemų dėl judumo, taip pat jie kenčia nuo socialinės izolacijos. Jie negali turėti nepriklausomo gyvenimo. Tad tos visuomenės grupės yra labai pažeidžiamos, joms taip pat grėsia socialinė atskirtis. Transporto politika gali užimti labai svarbu vaidmenį, padėdama socialiai įtraukti tas įvairias visuomenės grupės. Jeigu neatsižvelgiama į tuos aspektus sudarant transporto politiką, tai tada transporto politika gali paskatinti didesnę socialinę atskirtį. Viešasis transportas yra būtinas norint gauti pagrindinės paslaugas, taip pat turėti galimybę įsidarbinti. Jis yra svarbus, norint išlaikyti socialinius ryšius ir sumažinti socialinę izolaciją. Tos grupės, kurios atsidūrė rizikos grupėje, tai yra žmonės su negule, vaikai, žmonės gaunantis mažas pajamas, emigrantai ir panašiai, e, jie atsiduria dar nepalankesnėje padėtyje e, dėl viešojo transporto, kadangi jie žymiai dažniau e, naudojasi viešuoju transportu negu kitos visuomenės grupės. Tokie asmenys dažnai neturi asmeninio automobilio, neturi pakankamai pinigų, kad tą automobilį įsigytų ir taip pat negali leisti savo keliauti kitomis transporto priemonėmis. Transporto sistema veikia ir aplinką, ir visuomenės sveikatą, ir saugą, ir visą tai labiau veikia šias visuomenės grupės negu kitus asmenis. Aš dabar e, nepereisiu prie labai detalių skaičių. E, tiesiog štai čia matomas pavyzdys yra paimtas iš literatūros ir jis vaizduoja tą užburtą ratą. Toks užburtas ratas gali atsirasti, kai socialinė atskirtis taip pat e, galimybės naudotis viešuoju transportu trūkumas sąveikauja tarpusavyje. Žmonės, kurie yra socialiai atskirti, negali laisvai naudotis viešojo transporto sistemomis ir jei viešojo transporto sistemos nepadeda tiems asmenims gauti paslaugų, darbo ir e, užtikrinti socialinių tinklų, tai tuomet ta socialinė atskirtis pasidaro net rimtesnė. Be abejo, tos problemos, su kuriomis susiduria šios grupės, kai bando naudotis įvairiomis transporto rušimis, skiriasi nuo e, kitų e, visuomenės grupių. Tarkime, Kai kalbame apie pagyvenusius e, žmonės ir žmonės su negalė, tai jiems daugiausia problemų kelia pateikimas į viešojo transporto priemonės jiems keila problemų, norint įlipti į traukinius autobusus ir panašiai. Pagyvenusiems žmonėms taip pat yra sunku gauti informaciją apie viešąjį transportą, apie maršrutus, kainas ir panašiai. Moterims kyla labai daug problemų dėl saugos, dėl saugumo dėl to, kad jiems reikia vaikščioti vakare. Taip pat yra daug tyrimų, kurie rodo, kad vyrai naudojasi dažniausiai viešojo transportu piko valandomis tam, kad nukelė, nukeliautų į darbą miesto centre. O, o kalbant apie moterų judumą, tai jos e, juda labai dažnai, kadangi jos naudojasi viešuoju transportu ne vien tam, kad nukeliautų į darbą, bet taip pat ir tam, kad susirinktų vaikus, taip pat, e, kad su savo pagyvenusiais tėvais apsilankytų e, ligoninėje, taip pat vyksta į parduotuves ir panašiai. Vadinasi, moteris visai kitaip naudojasi viešuoju transportu negu vyrai. Svarbu yra atkreipti visą tai dėmesį, kai yra planuojamos transporto strategijos. Paprastai yra nudomos tos tradicinės sistemos. Yra numatomi dažni autobusų ir traukinių judėjimai piko valandomis, bet tai yra gerai vyrams o ne moteriams. Moteriams reikia, kad e, tas e, maršrutas judėtų kur kas dažniau per, per dieną. Joms reikia, kad e, dažniau vyktų tie reisai jų kaiminystėje, jų gyvenamoje vietoje taip pat. Su ta pačia problema susiduria ir pagyvenę žmonės. Jiems reikia vykti kažkur, kad pasinaudotų sveikatos ar socialinėmis paslaugomis. Paprastai e, tai yra arčiau jų kaiminystės ir jie e, nori judėti ne piko valandomis. Dabar pakalbėkime apie naujausias politikos kryptis. Tik visai neseniai buvo pradėta galvoti apie socialinę įtraukti viešojo transporto kontekste. Europos institucijos vis daugiau dėmesio skiria socialiniams klausimams, taip pat prieinamumui ir paslaugų kokybei, taip pat masto apie keleivių teisės ir jų apsaugą. Būtent tam yra skiriamas pagrindinis dėmesys ES lygių. Dar vienas svarbus dalykas, kad Europos struktūrinis fondas, taip pat regioninės plėtros ir socialinis fondas buvo panaudoti tam, kad būtų remiami vietos projektai ir politikos kryptis, kad būtų galima vykdyti bandomuosius projektus, kurie padėtų tokioms nepalankioje padėtyje atsidūrusiams grupėms. Nacionaliniu ir vietos lygiu buvo stengiamasi imtis projektų, kurie būtų nudingi. Dažniausiai tai buvo daroma miesto vietovėse. Ir čia buvo pasinaudota Europos programa, Europos fondais ir programomis. Dėl, imper, e, dėl praktinių įrodymų, tai e, negaliu dabar aptarti visų pavyzdžių, tik tai mes pažiūrėjome į skirtingas tikslinės grupės ir bandėme išsiaiškinti, kokios yra tų grupių pagrindinės problemos, kodėl jie negali pasinaudoti viešuoju transportu. Taip pat žiūrėjome, kaip vietos lygių yra sprendžiamos visos tos problemos. Vis daugiau dėmesio yra skiriama transportui iš namų vežančiam į mokyklą, tam, kad būtų padidintas jaunų žmonių saugumas, taip pat vaikų saugumas. Be to, es, pavyzdžiui, skatinti jaunuolius judėti vakare, šeštadienio naktį, pavyzdžiui, Ja, tai taip pat yra aktualu ir mąstama apie skirtingas transporto rušis. Pavyzdžiui, bla bla, jauni žmonės mielai naudojasi tą paslaugą ir yra pagrįsta informacinėmis ir komunikacijų technologijomis. Tai yra įdomu, kadangi taip privatus veiklos vykdytojai teikia paslaugas. Aš galėsiu dar daugiau apie tai pakalbėti, jei norėsite. Kas dėl e, pagyvenusių žmonių, e, tai yra atsižvelgiama į poreikį užsisakyti transporto paslaugos tokias kaip e, taksi, taip pat yra ir nevyriausybinio organizacijų, kurios e, savanoriškai teigia, teikia tokias e, paslaugas. Dėl žmonių su negale, tai taip pat buvo skiriama daugiau dėmesio paslaugoms vežimo nuo durų iki durų, taip pat siekiama panaikinti fizinius barjerus fizinės kliūtis, dėl kurių žmonės su negalė negali patekti į viešojo transporto priemonės. Toliau čia taip pat yra pasitelkiamos informacinių ir komunikacinių e, technologijų savybės, o dėl moterų taip pat vėlgi skiriama daug dėmesio saugumui tam, kad moteris e, galėtų lengviau keliauti nakties metu, kad galėtų tai daryti saugiai. Bet to yra siekiama pakeisti visą transporto sistemos išdėstymą tam, kad e, būtų lengviau moteriams, kurios keliauja su vaikais arba su pagyvenusiais žmonėmis. Tarkime, aš Madride lankiausi prieš kelias mėnesius, ten autobusuose yra specialios vietos moteriams su mažais vaikais ir ten galima e, pasodinti vaikus tose saugiose kėdutėse. E, dėl žmonių gaunančių mažas pajamas aš dabar detaliai nekalbėsiu, bet e, vėlgi čia poreikiai yra tie patys. Reikia atsižvelgti į konkrečius tų grupių poreikius. Migrantams viena iš problemų yra kalbos nežinojimas. Kyla klausimas, kaip pateikti informaciją skirtingomis kalbomis, kad migrantai žinotų, koks transportas jiems yra prieinamas ir reikalingas. Žmonės gyvenantis kaimo vietovėse. Jie taip pat susiduria su kliūtimis. Dėl fiskalinio konsolidavimo politikos Pirmiausia yra mažinami viešojo transporto srautai tose vietovėse, kurios nėra gausiai apgyvendintos. Tai sukelia labai daug bėdų pagyvenusiems žmonėms. Būtent tos kaimo vietovės e, yra tos vietos, kur gyvena daug pagyvenusių žmonių tai kila klausimas, kaip užtikrinti efektyvumą ir tuo pat metu sutaupyti, kaip atsižvelgti į socialinės įtraukties klausimus. Tokios problemos nėra lengvos, bet jas reikia spręsti. Baigdama norėčiau pasakyti, kad ateityje viešasis transportas susidurs su dar didesnėmis kliūtimis. Demografiniai pokyčiai didėjantis žmonių amžius sukels dar daugiau problemų. Reikės spręsti tas kliūtis, kuriamis susiduria žmonės su negale, pagyvenę žmonės. Taip pat vis daugiau yra migrantų. Migracijos srautai yra vis aktyvesnė, taip pat yra patys europiečiai, yra kur kas judesnė, jie važiuoja iš vienos šalies į kitą, ieškodami naujo darbo persikraustydami, tai taip pat reikia spręsti. Negana to, keičiasi gyventojų išsidėstimas. Miesto vietovėse gyventojų vis daugiau, o kaimo vietovėse gyventojų vis mažiau. Ten lieka daugiausia pagyvenę žmonės. Kai mąstome apie judumą, privalome atsižvelgti apie tokį pusiausvyros trūkumą. Vis daugiau dėmesio yra skiriama socialiniai įtraukčiai šiame kontekste ir ateityje reikės atkreipti dėmesį į kelis dalykus. Pirmiausia, reikia galvoti apie socialinę įtraukti, sudarant viešojo transporto politikos kryptis. Tai yra svarbi viešojo transporto politikos dalis ir jos reikia nepamiršti kiekvieną kartą, kai yra galvojama apie strategiją ir įgyvendinimą. Antra, reikia mažinti išlaidas, bet čia mes galėtume pasitelkti naujas technologijas. Turime pasimokyti iš bandomųjų projektų, tai yra tos iniciatyvos, kurios įgyvendinamos iš apačios į viršų. Ten galėtume rasti tolesnių veiksmų pavyzdžių. Trečia, reikia įtraukti privačius e, transporto paslaugų teikėjus ir nevyriausybinės organizacijas e, būtent nevyriausybinės organizacijos e, vis aktyvesnės, ypač tos, kurios užsima socialinę politiką. Jos galėtų užtikrinti tam tikras e, transporto rūšis ir suteikti galimybę keliauti visuomenės grupėms, kurios yra nepalankioje padėtyje. Galima būtų mąstyti ir apie privačias iniciatyvas, tokias kaip, pavyzdžiui, bla bla. Tai mes turime atsižvelgti į skirtingus poreikius ir taip pat suprasti, kad kai kuriais atvejais nereikia viešųjų valstybės išlaidų ar valstybės paminėtos tam tikros rizikos grupės, kurios e, susiduria su atskirtimi visuomenėje. Ir tikrai jums e, pritarsiu, kad e, tai yra žmonės, kurie susiduria su atskirtimi. Tai yra neįgalieji, migrantai, nedaug uždirbantys arba nedirbantys asmenys, bedarbiai. Tai taip pat ir žmonės, kurie gyvena kaimo vietovėse Ir e, tai yra žmonės, kurie toli nuo miesto centrų. Bet e, tokie žmonės gali būti įtraukti į miesto gyvenimą. Pagrindinis iššūkis yra būtent tai, kad mūsų visuomenėje sensta, vis daugiau yra migrantų. Tai yra iššūkiai, dėl ko ateityje ta e, atskirtis auks dar labiau. Dėl to mums reikia šias problemas spręsti. Jūs minėjote taip pat ir nevyriausybinio organizacijų sektorių. E, ypač kaimo vietovėse dėl kainų, dėl išlaidų infrastruktūrų yra vis mažiau. Ir galbūt žmonės, kurie, kurių slavinimas yra mm, mažesnis, kurie mažiau yra išsilavinę, jiems, tokiam žmonėms nėra daug galimybių toliau tęsti mokymas, tobulėti. komunų ir miesto bei savivaldybių merų lygmenių e, turi būti prisimta atsakomybė už tų, e, tų infrastruktūrų tobulinimą. Taigi, reikia taip pat didinti ir informatumą. Žmonės turi žinoti, kad kai tarkim pagyvenę arba neįgalus asmenys turi mažai galimybių jų skurdas, tarkim, dar labiau didėja dėl to, kad e, jiems nėra tų galimybių ir dėl to auga e, socialinės išlaidos. Da, dirbti reikia dviemis lygmenimis per nevyriausybinės organizacijas, per savivaldybės, vyriausybės, bet taip pat nereikėtų pamiršti ir ES finansavimo, juk yra naujų programų. Tos naujos programos e, galėtų apimti ir šiuos veiksnius, E, tarkim, galėtų atsirasti koks nors e, projektas, kuriuo galėtume stengtis įtraukti tuos e, asmenis, kurie susiduria su atskirtimi. Aš tikiuosi, kad išanalizavus šios rezultatus į šį klausimą bus atsižvelgta ne tik Europos parlamente, nes savai mes suprantama ir mes galime E, telkti dėmesį ties šią temą. Bet, e, bet Europos parlamento manau, kad e, šią temą reikia aptarinėti ir kitur, savivaldybėse, miestuose. Taigi už tai atsakingi asmenys turi prisimti savo atsakomybę. Taip pat nereikėtų pamiršti ir kliūčių, kai kalbame apie neįgaliuosius asmenys. Mm, svarbus ne tik finansavimas, bet taip pat svarbus ir fiziniai barjerai, todėl kad e, kai, kurios, kai kurie, e, kai kurios vietose tokie žmonės neturi prieigos, nėra tinkamų infrastruktūrų tam, kad, tarkim, tie neįgalus asmenys patektų kokią nors vietą. Tiesiog nėra pakankamai rampų ir panašiai. Taigi ši tema yra labai svarbi. Dėkoju Jums už šią analizę. Tikrai labai liūdna, kad e, beveik ketvirtis ES piliečių susiduria su tokiais e, pavojais, tokia rizika. Mes turime dėti pastangas tam, kad būtų padaryta viskas, ką galime padaryti, kad būtų kuriamos darbo vietos ir kad būtų skatinamas užimtumas. Investicijos turėtų būti kitokios. Taip pat mums reikėtų ir skatinti pasitikėjimą tikėjimą ateitimi. Žinoma, pabėgėliai ir migrantai e, taip pat e, yra tema, kurios nereikėtų pamiršti. Žinoma, suprantu, kad lengva kalbėti e, tą temą, kai kas nors, tarkim, yra iš Lenkijos, tokios šalies, kur tų migrantų yra nedaug. Bet aš Man teko bendrauti su migrantais, jie teigia, kad jie du kartus jaučiasi atskirti, nes jie visų pirma gyvena skurde ir kita vertus jiems taip pat nėra galimybės integruotis į visuomenę. Be to, jie galbūt yra e, etninių mažumų atstovai ir tikrai jiems lieka mažai vilties, kad jų situacija pagerės. E, todėl, kad e, vyresnė karta bet taip pat ir vaikai e, susiduria su kasdieniniu skurdu ir bijo, kad iš tos situacijos neišbris. Dėkoju, ponė Revodalion. Dėkoju, aš kalbėsiu trumpai, tam, kad galėtų pasakyti ir kiti. Norėčiau padėkoti šio tyrimo autoriams. Mes matome, kaip e, viešasis transportas gali paveikti mūsų e, piliečius kasdien. E, Peržiūrint e, baltąją knygą svarbu atsižvelgti į viešai transportą kaip į priemonę, kuri gali padėti kovoti su atskirtimi, su socialinė atskirtimi. Ir aš džiaugiuosi, kad šiame tyrime viešasis transportas yra pagrindinė priemonė, kurią galime pasitelkti kovodami už tų žmonių įtraukti. E, daugiau negu šimtas milijonų žmonių ES gali atsidurti socialinės atskirties užburtame rate, todėl reikia skatinti vieš, viešojo transporto finansavimą. Dabar tik 32 procentai ES piliečių naudoja viešai transportą bent kartą per savaitę. ES gali pasiekti geresnių rezultatų. Ir aš tikiuosi, kad komisija taip pat atsižvelgs ir į e, parlamento narių pasiūlymą, peržiūrint Baltąją knygą iki 2030 metų, du kartus padidinti viešojo transporto panaudojimą. Taip pat reikėtų skatinti e, viešo, vieš, kad daryti taip, kad viešasis transportas būtų prieinamas visiems asmenims. Tai yra iššūkis, kuriam reikia skirti daug dėmesio peržiūrint baltąją knygą. Pavyzdžiui, komisijos požiūris į geležinkelio rinkos atsivėrimą neturėtų remtis tik rentabilumu. E, taip, reikia žinoma, galbūt e, įvertinti ir tas paslaugų sritis, kuriuose, kurios nėra labai rentabilios, bet e, nereikėtų sukoncentruoti e, transporto geležinkelėje tik į tuos centrus, tik ties tais centrais, kurie yra rentabiliausi. Dėkuoju. Dėkuoju, Karima Dely. Dėkuoju pirmininkė. Mano pranešime e, skirtame judumui Europoje yra iškeltas šis klausimas. Kai mes išgirstame šios skaičius, tarkim, kai kalbame, kad ketvirtis ES piliečių gali atsidurti užburtame rate, e, skurde, E, tai kelia susirūpinimą. Jiems gali atsidu, atsis, būti sunku naudotis e, transportu, nega, jie negali, negalėtų galbūt ateityje judėti, neturėtų prieigos, negalėtų vykti į darbą ir taip toliau. Mes neturėtume to praleisti pro pirštus. Jūs minėjote, kad e, technologija, technologijos galėtų padėti tiems labiausiai pažeidžiamiems asmenims, e, tam, kad jie galėtų prieiti prie technologijų. Vis dėlto norėčiau pasakyti, kad skurdžiausi asmenys negali naudotis blablakar paslaugomis, todėl kad jie tiesiog neturi išmanių telefonų. Taigi gaila, bet tokie asmenys tokių telefonų neturi jie netgi neturi galbūt prieigos prie interneto. Taigi, mums reikia dar dėti daug pastangų šioje srityje. Norėčiau užduoti Jums du klausimus. Visų pirma, norėčiau paklausti štai ko. Šis reiškinys nėra naujas Europos Sąjungai. Jūs tai rašote taip pat ir savo tyrime. Jūs, jūsų ataskaitoje rašoma, kad Transporto srityje yra susidūrėme su skurdu ir jau atsirado tam tikros grupės agora, kurios padeda kovoti su tuo skurdu. Na ir matome, kad. Na, aš norėčiau paklausti, kokia situacija po keturių metų. Matome skaičius, kurie gana akivaizdus. Uh, Tie skaičiais, kuriuos mes matėme 11 metais, ką su jais darėte? Visiškai nebuvo sureaguota į ataskaitą, kurioje jau buvo pastebėti šie reiškiniai. Antras klausimas yra toks. Jūs minėjote taip pat ir migrantų klausimą. Norėčiau e, išsiaiškinti, ar migrantas ir e, e, neįtraukti asmenys yra tie patys asmenys. Koks galė, ką būtų galima pasakyti apie Romus? Kaip galima būtų spręsti jų problemas šiandieną? Na ir dar vienas klausimas, paskutinis. Man jis taip pat svarbus. Ką manote, kokios yra skubios priemonės, kurių, kurių reikėtų imtis šiuo metu, tam, kad galėtume užkirsti kelią šiam reiškiniui? Jūsų kolega paminėjo dar vieną rykštę tai yra demografinius pokyčius. Vis e, labiau, vis daugiau e, mūsų gyventojų, mūsų žmonių negalės prieiti prie naudotis e, transportu. Ką galėtume daryti tam, kad eitume gerą tinkama linkme ir ar jau egzistuoja gerosios praktikos pavyzdžių, ar galėtumėte pacituoti, ta, paminėti kokius nors pavyzdžius, kokiu nors šalių, kuriuose sistema jau gerai veikia, kokiu priemonių galėtume imtis. Dėkoju. Vielen Dank, jetzt Patricia Schulin. Labai ačiū, Patricija Šulė. Labai ačiū, ponė pirmininkas, tik to žodį. Labai džiugu, kad šiandieną kalbame apie socialinę įtraukti viešame transporte Europos Sąjungoje, kad kalbame apie marginalizuojamas grupės. Kaži, na, per mažai buvo apie tai kalbama anksčiau. Dažniausiai per daug sutikime ties tokiais įprastais pavyzdžiais, ties įprastais transporto dalykais. Ir kai kuriuose Europos regionuose visi piliečiai gali nemokamai važiuoti viešojo transportu. Visos grupės gali važiuoti tokiu transportu, tiek neįgalėjai, tiek vyresni žmonės. Tuo siekiame ne tik mažinti atskirti, bet taip pat ir e, naudos aplinkai mažinti CO2 išmetimus. Taip pat buvo tyrimas, kuris lygino kelis miestus pažiūrėjau, kuris miestas Slovenijoje, kuriuose viešas transportas yra nemokamas. Ir tenais tame mieste buvo pradėtas naudoti nemokamas viešas transportas, kurį finansavo savivaldybė. Taigi tokie, tokie du pavyzdžiai iš Italijos ir Slovenijos ir tuo pavyzdžiui būtų galima pasiremti Taigi tai yra labai geras pavyzdys, kaip galima gauti finansavimą. Taip pat labai dažnai pamirštam apie kaimo teritorijas, kur atskirtis yra labai didelė. Taip pat ten būna visai kitokios struktūros ir labai dažnai žmonėms būna sunku nuvažiuoti iki miesto, nes pavyzdžiui nėra nuolatinių maršrutų Taip pat nebūna nemokamo transporto. Miestuose situacija yra kitokia. Tad manau, kad reikėtų, na taip ir išskirti mūsų prieigą, kalbėti atskirai apie miesto teritorijas ir atskirai apie kaimo teritorijas. Dar kitas dalykas. Kėl klausimas, kaip kartais nusigauti iš miesto į kaimo teritoriją, kai nėra, pavyzdžiui, nuolatinių autobusų maršrutų. Ir tai gali būti labai tuomet keblu neįgaliesiems arba kitiems mažumų nariams. Taigi tai yra tokie sritis, kurie reikia skirti daugiau dėmesio, kaip šioms grupėms užtikrinti viešai trans transportą. Žinoma, labai svarbu naudoti čia europinės lėšas, tačiau svarbu, kad lėšas būtų naudojamas protingai minėta pavyzdžiui su dviemis vietos bendruomenėmis ir iš dalies tą projektą finansavo savaldybės, tačiau įdomu būtų išgirsti jūsų mintis apie tai. Ačiū. Ačiū. Toliau. Lucy Hender. Ačiū. Buvo labai įdomu paskaityti jūsų ataskaitą. 32 puslapyje rašoma, kad dauguma uh, tyrimų, kurie daryti Europoje, buvo parengti tik karalystėje. Ir tai rodo, kad turime daug domenų apie šią šalį ir štai dabar Europos parlamente svarstome šią, klub, šią problemą. Tad kiltų klausimas, kaip, ką jūs manote, ką galima dar padaryti, kaip dar daugiau domenų apie kitas valstybės narės? Tai vienas dalykas, ko norėčiau pastirauti. Kitas dalykas. Ar galite pasisakyti apie, pavyzdžiui, būsto problemą ir socialinę atskirtį? Tai yra panaši ir kita problema. Nes, tarkime, kartais žmonėms, kurie turi vis tik darbą mieste, gali kartais labai ilgai tekti važiuoti į darbą, tos kelionės vis ilgėja ir tai kenkia ir aplinkai, žmonių sveikatai ir tai atskirti didina, kad žmonės neišgali mokėti už tas ilgas keliones tai siejasi su tuo, kad kartais ne visuomet protingai tvarkoma yra būsto politika, ypač socialinio būsto, taip pat nuomojimo būsto. Taigi tai taip pat turi sąsajų su transportu, ką apie tai manote. Toliau kitas dalykas yra, toliau bus apie kainas ir keliones ir štai jūs turėjote lentelę, taip pat turėjote lentelę apie duomenis, kiek yra klientai patenkinti kelionėmis. Tačiau reikia tą vis tik informaciją analizuoti ir atskirti tuos asmenis, kurie, pažiūrėjau, važiuoja nemokamą arba kelių kelionės yra subsidijuojamos. Nes, na, kitaip, kitaip galim pasakyti, kad jie yra patenkinti savo tą kainą, nes jie ką jokios kainos nemoka. Tokie duomenys nėra vertingi. Taigi būtų įdomiau čia gauti tikslesnių duomenų, kurie būtų labiau išskaidyti. Kiek yra patenkinti žmonės kainomis. Kitas dalykas. Ar yra statistikos apie tai, kokie tie kainų lygiai tarp valstybių narių? Ypač miestuose, kokie yra skirtumai. Na, mes žinome tokių atskirų atvejų. Pavyzdžiui, tikriausiai mes manome, kad mūsų šalyje brangiausiai kainuoja autobusai, tačiau esu girdėjęs, kad ir Madride kainuoja labai brangiai autobusai. Ar yra tikslesnių duomenų, kurie apimtų visus tos veiksnius ir leistų palyginti kainas? nes tai, į tai reikės išvelgti, taip pat svarstant yra apie žmonių pragyvenimo lygį, ar jie tik išgaliu mokėtus transportą. Labai ačiū. Aš taip pat turiu keletą klausimų. Pirmiausia, mes čia turime kalbėti ne tik apie motorizuotą transportą, ne tik apie individualų transportą ir viešą transportą, čia jau yra dar ir nemotorizuotas transportas, tai yra važiavimas dviračių ir įėjimas pešiomis. Ar žinote, ap, daugiau apie tai, ką miestai daro šie srityje ir kaip čia kova su socialinė atskirtimi. Kai kuriuose miestuose 20 procentų gyventojų neišgali turėti automobilį arba neišgali mokėti už viešą transportą. Tačiau, žinoma, visuomet yra kitų galimybių, kas galim pasiūlyti. Galbūt turite gerų pavyzdžių. Tačiau dar prieš tai žodis komisijai. Ne, komisija nori pasakyti. Taip, labai ačiū visiems už klausimus, už komentarus. Na, į viską neatsakysiu, nes turiu tik tais penkias mintes. Tik keletą dalykų noriu pasakyti. Pirmiausia, tai yra pradinė studija ir yra daug kitų dalykų, kurias būtų galima kruopščiau išanalizuoti. Tai viena. Antra, labai mažai yra informacijos šiuo klausimu, labai mažai informacijos ir duomenų, kurie būtų išskaidyti pagal vartotojus, pagal jų transporto tipus ir taip toliau. O visa ta informacija būtų labai aktuali įvairiems vartotojams. Ir kartais duomenys na, būna renkami labai to pačiu žemiausiu lygiu, pažiūrėjau, savivaldybėse, bet tai ne visur ir labai nedaug kas renkama Europos lygiu. Ką reikėtų daryti Europos lygių, tai reikėtų pagerinti statistinę informaciją, rinkti daugiau duomenų, kad būtų galima geriau suprasti tai, kokios yra pagrindinės problemos, kai yra pagrindiniai reikalai, kalbant apie transportą ir socialinę įtraukti. Kitas klausimas susijęs su moksliniais tyrimais. Kol kas, na, nors technologijos negali išspręsti visų klausimų, Tačiau manau, kad galima daugiau skirti tam dėmesio ir labiau tirnėti šį klausimą. Kai yra investuojami Europos pinigai, pagal, pavyzdžiui, Horizontas 2020 programą į mokslinis tyrimus, tai reikėtų galbūt bandyti labiau sutelkti tai ir siekti kurti naujas technologijas, kurios gali padėti didinti socialinį įtraukti. Taip pat čia buvo kitas svarbus klausimas minėtas kai svarstomas yra įvairių politinių priemonių poveikis, atliekam poveikio analizė. Tai na, žinome, kad Europos institucijos visuomet turi atlikti poveikio vertinimą, kurios svarsto tą poveikį. Ir tose poveikio analizėse reikia kalbėti ne tik apie trumpalaikės išlaidas ir naudą, vien tik iš ekonominės pusės. Ne. Reikia taip pat ir pagalvoti apie ilgesnį laikotarpį ir apie socialinį poveikį. Taip pat ir apie poveikį aplinkai. Ir jeigu to nedarysime, tai tuomet kyla rizika, kad galima na, neįvertinti, kiek gali kainuoti vienas kitas pasirinkimas. Pavyzdžiui, kai ta sporto politika yra kuriama vien tik remiantis trumpalaikio efektyvumo ir ekonominio naudingumo kriterijais, tai tuomet neapgalvojama apie riziką, pažiūrėsime socialinės atskirties grėsmę, kuri ilgainiui gali net ir e, sukurti ekonominių kaštų, nes juk tos žmonės reikės tik remti, na, negalima leisti jų tik mirti ar dingti. Taigi, vertinant politika, ypač šioje srityje, na, socialiniai klausimai dažnai pamirštami transporto srityje bei kitose infrastruktūros politikos klausimuose. O reikėtų atsižvelgti socialinį aspektą daug labiau, negu tai buvo daroma iki šiol. Taigi, atliekant kašto naudos analizę, reikėtų įtraukti ir socialinį aspektą. Kitas klausimas. Kitas dalykas, kuris yra svarbu, svarbus, yra tai, kad na, nebus atsakymų, kuris tiks visiems. Nes žinoma, tos minėtosios grupės turi labai skirtingų poreikių. Jų visų judumo poreikiai yra ski skirtingi. Ir, tarkim, ir na, informacinės technologijos, pavyzdžiui, nei visus poreikius gali patenkinti, pavyzdžiui, negali patenkinti kartais e, neįgaliųjų arba labai uh, skurdžiai gyvenančių žmonių arba vyresnių žmonių poreikių, tačiau kai, kurių, kai kuriuos poreikius gali patenkinti. Be to yra naujų bandomųjų projektų, kuriuos kuria transporto tarnybos ir jos, pavyzdžiui, kuria informacijos teikimo programas, naudoja informacinės naujas technologijas, kad galėtų pasiekti, pavyzdžiui, tarkime, regos problemų turinčius asmenis arba kitus, kurie turi kokių nors konkrečių problemų, na, turi vieną, vieną ar kitą negalę. Taip pat turime nepamiršti ir vietos valdžios vaidmens, jis yra labai svarbus. Ir projektai, kuriuos mes aptarėme dokumente, būtent yra gyvendami vietos valdžios lygmenių, nes vietos valdžia dažniausiai geriausiai gali matyti, kokios yra problemos ir kaip į jas reaguoti. Tačiau bėda yra tai, kad kai mažinami yra biudžetai, tai dažniausiai būtent vietos valdžia pirmoji net, mm, netenka finansavimo. Į tai taip pat reikia atsižvelgti. Kitas dalykas yra demokracija ir migracijos rautai. Tai yra didžiulis klausimas ir kurios svarba ateitie tik auks. Ir vienose šalyse geriau šį klausimą sprendžiami, daugiau kas daroma, čia turiu galvo migraciją, taigi geriau tai sprendžiama, nes pavyzdžiui, vienose šalyse daug seniau su šio klausimu susidurima. Tarkim, pavyzdžiui, Italija visai neseniai susidūrė su ta problemos, problemos kurios kyla, kai šalia tiks labai daug migrantų. Tačiau kitos šalis, pavyzdžiui, Nekalystė arba Prancūzija, jau seniau, daug seniau patiria migracijos rautus. Ir, na, galima pasimokyti iš problemų, kuris jums kyla ir galima nekartoti tų pačių klaidų. Taip pat manau, kad Europos institucijos čia gali labai daug ką padaryti. Europos komisija, Europos parlamentas, įvairios agentūros, jos galėtų daug labiau padėti koordinuoti ir taip pat griežtai numatyti, kad, reikia, kad reikėtų įtraukti socialinius klausimus, kuriant šių sričių politiką. Taip pat galėtų sukurti tam tikrus europinius standartus, pavyzdžiui, prieinamumo, saugumo ir kitus standartus šiems klausimams spręsti. Taip pat gali, galėtų užtikrinti informatumo didinimą tarp politikos kūrėjų, kurie vėliau kūrė politinės priemonės. Pavyzdžiui, galėtų e, skatinti geros praktikos dalinimasi, taip pat gerinti duomenų rinkimą, stebėjimą gerinti ir visą tai panaudoti transporto politikai gerinti. Taip pat galėtų paskatinti geriau naudoti struktūrinius fondus ir, tarkime, numatyti reikalavimus, kad norint plėtoti struktūrinius fondus reikia atsvegti šios klausimus. Taip pat reikia remti mokslinis tyrimus, kaip aš tai minėjau. Taigi, manau, kad na, čia galima sulaukti labai daug pasiūlymų šis rytėje ir ypač parlamentas bei komisija gali daug ką padaryti ir valstybės narės. Atsiprašau, kad neatsakiau visus klausimų. Tiesiog neužteko laiko. Ačiū. Thank you very much also. Labai ačiū už pristatymą ir už tyrimą. Manau, buvo naudinga apie tai pakalbėti. Tikrai mums dar daug darbo laukia prieš akis. Tikrai reikia dar padirbėti, kad viską paskui Europos komisija ir valstybės narės įgyvendintų. Ačiū. So, wir kommen dann zum nächsten Punkt. Das ist Taip, kitas mūsų darbotvarkės klausimas. Tai yra Europos energetikos sąjungos paketas. Tai yra pagrindų dokumentai, kiti paketai. Ir Virkunen Hena iš EPP rengia šį nuomonę, tik jai ir žodis, prašau. Jau, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Prangus kolegos. Tai yra mūsų nuomonė apie energetikos sąjungą. ITRA komitetas yra pagrindinis atsakingas už šį klausimą. Ten vyko diskusijos dėl šio nuomonės projektų šį rytą. Turiu pasakyti, kad e, transporto sektorius nėra dar įtrauktas į jų nuomonės projektą, tai mes turime aktyviai padirbėti, kad būtų tai įtraukta į galutinį nuomonės projektą. Transporto sektoriaus vaidmuo yra labai svarbus, kai galvojame apie energetikos sąjungą ir jos tikslus. Transporto sektorius e, sunaudoja daugiau nei 30 procentų energijos visoje Europoje. Vienas iš energetinės sąjungos tikslų yra užtikrinti tvaresnę, konkurencingesnę ir prieinamesnę energiją visiems europiečiams. Svarbu pabrėžti, kad transporto sektorius labai yra priklausomas nuo naftos produktų. 94 procentai viso transporto priklauso nuo naftos. Tai yra didžiulis procentas. Reikia ieškoti būdų mažinti emisijas. Tai labai svarbu miesto sritise nes būtent ten gyvena 70 procentų europiečių. Jau šiandien anksčiau apie tai kalbėjome, kai buvo pristatyta nuomonės, nuomonė dėl miestų planavimo ir judumo miestuose. Dabar labai trumpai pristatysiu tą nuomonės projektą, kadangi tai yra nuomonė, ji turi būti labai trumpa. Mes galime pabrėžti tik tai kelis dalykus. E, savo galutinėje nuomonėje galime pabrėžti tuos dalykus, kurie telpa į mažiau nei vieną puslapį. Visų pirma, energijos vartojimo efektyvumas yra vienas iš pagrindinio energetinės sąjungos paketo tikslų. Čia svarbu atsižvelgti į geležinkelio, taip pat kelių ir jūrų transportą. Reikia, kad tos transporto rūšys būtų patrauklesnės. Bet ne visuomet tai yra įmanoma. Tai ateityje reikės ir kelių transporto tokio, kuris mažiau kenktų aplinkai negu šiandieną. Tikiu, kad galime pasiekti geresnės situacijos. Transporto sektorius vis dar labai priklauso nuo naftos, bet jau yra įvairių prieinamų technologijų ir tokių kūro rušių, kurios taip nekenkia aplinkai. Pirmiausia, reikėtų iškastinį kūrą keisti atsinaunančiais energijos šaltiniais elektra ar tais energijos šaltiniais, kurie išmeta nedaug CO2. Taip pat būtina pritraukti privačias investicijas ir skatinti naujas technologijas bei vadovautis neutralumo principu. ES gali prisimti vadovaujantį vaidmenį mažinant CO2 emisijas, o mūsų e, pramoniai, taip pat, pavyzdžiui, automobilių pramoniai, tai būtų labai naudinga, jei norime, kad būtume konkurencingi, tai galėtų būti vienas iš privalumų. Būtina atverti rinką atsinaujinantiems energijos šaltiniams, taip pat ir aviacijos rytyje. Kai kalbame apie aviacijos ir jūrų transporto sektorių, tai reikėtų nepamiršti, jog tie sektoriai yra pasauliniai, vadinasi, mes turime susitarti dėl pasaulinių taisyklių per civilinės aviacijos organizaciją, taip pat pasaulinę jūrų organizaciją. Reikia, kad e, būtų nustatyti CO2 mažinimo tikslai ir kad jų būtų laikomasi. Tai svarbu ES pramonės konkurencingumui. Be to, labai svarbu e, kalbėti apie LNG jūrų transporto srityje. Ir naudoti suskistintas gamtinės dujas. Europos tengiasi efektyviau vartoti energiją. Reikia pasinaudoti pažangiomis transporto sistemomis. Privalome to nepamiršti ir įvertinti šios sektoriaus teikiamas galimybės. Pažangios transporto sistemos taip pat efektyviau naudoja energiją. Reikia nepamiršti infrastruktūros bei jos užimamo vaidmens. Sklandi infrastruktūra stiprina ES konkurencingumą ir taip pat vidaus rinką. E, visgi reikėtų galvoti, kaip užtikrinti švaresnį transportą, e, kuris neišmeta tiek emisijų. Tai gali prisidėti ir prie darbo vietų kūrimo. Tai tiek, ponė pirmininkė, kolegos. Taip e, trumpai pristačiau pagrindinius aspektus, kurie yra susiję su e, transportu ir kurie yra aktualūs energetinės sąjungos e, paketo kontekste. Tai reikėtų priminti, jog transporto sektorius labai svarbus energetiniai sąjungai. Būtina atsižvelgti į transporto sektorių šiame kontekste, nes visa ši pramonė turėtų efektyviau vartoti energiją ir mažinti CO2 išmetimą. Norėčiau padėkoti ir šešėlinėms pranešėjams. Mūsų bendradarbiavimas buvo labai sėkmingas, tai dėkoju Jums visiems už Jūsų indėlį. Laukiu tolesnių diskusijų ir Jūsų pastabų. Dėkoju. Labai ačiū. Pasaikot. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai yra antroji energetikos paketo dalis, kurį paskelbė komisija. O taip pat NFCCC vyks posėdis Paryžyje, kur bus siekiama susitarti dėl klimato tikslų. O Kopenhagoje jau buvo siekta tai padaryti, bet nepavyko. Dabar po šešerių metų, tikiuosi, tikrai jau bus tarptautinis susitarimas, kurį reikės vykdyti nuo 2020 metų. Jis padės mažinti klimato kaitą ir prie jos prisitaikyti. Čia už failą yra atsakingas aplinkosaugos komitetas, bet savame suprantama, kad transporto komitetas taip pat yra su tuo susijęs ir mes čia žiūrime iš savo taško. Iki šiol, jei pasižiūrėtumėte į aplinkos saugos komiteto nuomonės projektą dėl COP21, tai pamatytumėte, kad ten nedaug kalbama apie transporto sektorių. Vadinasi, jei mes kalbame apie skirtingus sektorius, tai dažnai būtent transporto sektorius pamirštamas. Labai keista, jog net išvelgiama į tai, aplinkosaugos kontekste. Jei pasižiūrėtumėte į ES nusistatytus tikslus ir CO2 mažinimą, tai vienintelis sektorius, kur tie tikslai nėra pasiekime, yra būtent transporto sektorius. Jei pasižiūrėtume į ilgalaikius tikslus, tai būtų akivaizdu, kad visi sektoriai turi įsipareigoti mažinti CO2 ir būtent transporto sektorius dar turi dėti labai daug pastangų tai turėtų būti mūsų žinia perdodama aplinkosaugos komitetui. E, reikia čia nepamiršti transporto sektoriaus ypatybių. Tai, kas bus aptariama Paryžiuje, e, bus svarbu ir aviacijos e, sričiai bei tarptautiniam vežimui. Yra dvi tarptautinės organizacijos, kurios dirba šioje srityje, kurios yra atsakingos už tai. Tai yra ICAO ir IMO tarptautinė jūro organizacija, bet nei viena iš tų organizacijų nereaguoja staigiai į e, klimato kaitą ir nusistatytus tikslus. Aplinkosaugos komitetas siuntė savo atstovus į Londoną prieš dvi savaitės, ten vyko e, tarptautinės jūrų organizacijos posėdis ir buvo keičiamasi duomenimis apie tarptautinį vežimą. Taip pat buvo kalbama apie tai, ar nereikėtų šiai organizacijai nustatyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimą. Maršalų salos, kurios turi labai daug laivų, būtent jų vyriausybė teikia tokią iniciatyvą, nes E, jau numato tos salos, kad kils daug problemų dėl klimato kaitos, kadangi kyla jūros lygis, o e, tos salos yra e, labai žemai. Tai dabar jau EMO prasideda tos diskusijos, o kitais metais IKAO turėtų numatyti pasaulinės rinkos priemonės, kurios leistų mažinti uh, emisijas aviacijos srityje. Mes žinome, kad tai nebus lengva, kyla klausimų, ar tikrai ką nusistatys tuos tikslus kitais metais. Bet ją ja, jau mes e, ruošiame nuomonę dėl tarptautinio klimato e, kaitos kovos tikslų, tai tuomet turime nepamiršti ir transporto, ir aviacijos. E, savo trumpoje nuomonėje aš taip pat miniu Tarptautinį jūrų organizaciją RIKAO ir kalbu apie tai, kaip jos turėtų prisidėti prie to tikslo, kad e, didžiausias augimas būtų 2 laipsniai. Svame suprantame, mes per pakeitimus galime pateikti lankstesnės idėjas, e, bet dabartinė nuomonė yra išvardytos svarbiausios e, sritis. Reikia nepamiršti, kad, anglies, kad CO2 mažinimas yra ne vien tik tai emisijų mažinimas, bet čia svarbi yra ir logistika, e, taip pat efektyvumas ir transporto e, parimas elektra. E, galiausiai labai svarbu yra nustatyti tinkamas kainas. Tai viena iš didžiausių tarptautinių problemų. Aš pateiksiu skaičių, kurį praėjusią savaitę pateikė Tarptautinis valiutos fondas, jei pasižiūrėtumėte į subsidijas, ne vien tik tai transporto sektorija, nes ten yra daug iškastinio kūro subsidijų, paslėptų ar ne, bet iš esmės pasaulyje kiekvienais e, metais yra skiriama 530 tūkstančių subsidijų iškastiniam kūrui. Tai rodo, jog e, sąlygos tikrai nėra vienodos todėl kyla daug e, problemų, jei jau tikrai norime pereiti prie mažo CO2 kiekio ekonomikos. E, tokie dalykai nusipelno daugiau dėmesio. Reikia kalbėti apie transporto sektoriaus ypatybės. Bet kuriuo atveju mes tikrai dar padirbėsime ir pateiksime konkretesnių pasiūlymų, kai bus galima e, pateikti pakeitimus. Galutinė data yra birželio 5 penktoji, tai aš laukiu tolesnio darbo su kolegomis, su šešėliniais pranešiais ir lauksiu diskusijų ENDI komitete, kadangi šių metų pabaigoje laukia labai svarbi aplinkosaugos konferencija ir transportas nusipelno, kad šis klausimas būtų analizuojamas. Dėkuoju dabar Kristin Revudeler. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau kalbėti taip pat ir Terezos Griffin vardu. Ji dėja negalėjo atvykti į mūsų posėdį ir pasisakyti dėl energetikos sąjungos. Taip pat aš pasakysiu ir dėl Paryžiaus protokolo. Visų pirma, Tereza Griffin norėtų padėkoti poniai Birkin už laiką, kurį jį skyrė diskutuodama su šešėlinės pranešėjais, rengdama šį dokumentą. Uh, Ataskait, ši ataskaita yra labai svarbi, joje kalbama apie energetikos ateitį. Energetika gali turėti poveikį mūsų darbo vietoms, transportui ir konkurencingumui. Pono, ponios um, Virkunen ataskaita yra tikrai labai gera ir aš tikiuosi, kad į ją bus atsižvelgta taip pat ir tobulint pon, pono Grobačik iš ITRE ataskaitą. Griffin mano, kad šios ataskaitos papildymai būtų tikrai labai naudingi. Tarkim, reikėtų paminėti elektrifikaciją ir išmetamų dujų mažinimą. Uh, Visų pirma, reikėtų dar mm, pabrėžti, kad sąjungoje, e, energetikos sąjungoje reikėtų stabilaus valdymo. E, kuriam, kuria, kurį užtikrinant būtų suteikiamas taip pat ir svarbus vaidmuo institucijoms ir piliečiams. Taip pat Tereza Griffin norėtų dar patobulinti šį dokumentą e, tam, kad būtų parašyta, kad darbo sąlygos e, ir tam tikros taisyklės būtų įtrauktos ir į transporto sistemas. E, taip pat reikėtų skirti dėmesio tvariajam e, transportui ir e, transporto komitetas Terezos Griffin vardu pateiks pakeitimus. Na, o dabar dar norėčiau pasakyti dėl Paryžiaus protokolo. Kom komisij, komunikatas, kuris yra skirtas COP21, kalbam apie prioritetus daugiau negu 115 e, šalių dalyvaus toje konferencijoje. Europos Sąjunga turėtų būti tikra, kad jis sieks ambicingų tikslų. Reikėtų pabrėžti, kad Europa turėtų įtraukti į Paryžiaus protokolą reikalavimą mažinti, apriboti klimato kaitą ir atšilimą e, apriboti tik dviem e, laipsniais. Europa norėtų ambicingo klimato energetikos paketo, kuriame būtų kalbama taip pat ir apie CO2, e, CO2 išmetimą iš transporto priemonių. Kaip jau buvo minėta, e, mažiausios tos ribos ataskaitoje E, jų nepakanka. E, Protokolui, Paryžiaus protokole e, reikėtų siūlyti inova, inovatyvius konkrečius sprendimus, pasitelkiant taip ir nevyriausybinės organizacijas. Finansavimo priemonės, kurios bus pasitelktos klimato uh, kaitai, su klimato kaita turėtų taip pat būti panaudojamos transporte. Labai daug žmonių gyvena e, miestuose ir būtent ten yra labai daug išmetalų iš transporto priemonių, štai dėl ko reikia užtikrinti, kad judumas būtų tvarus. Taip pat kalbant apie tvarų judimą, neužtenka tik e, transporto priemonių elektrifikacijos. Reikėtų taip pat pasitelkti ir e, kitas transporto priemonės, tokias kaip pavyzdžiui dujomis arba biodujomis varomus automobilius. Taip pat svarbu, kad teisėkuros priemonės, kurios atsiras energetikos 2030 m. paketo rėmose, būtų skirtos CO2 iš metalų mažinimui iš lengvųjų ir sunkių transporto priemonių ir tam, kad būtų siekiama 30 procentų sumažinti e, iš metalų kiekį iki 2030 metų. Dėkuoju, Ivo Belet. Dėkoju, pirmininkė. Aš esu Envi komiteto pranešėjas energetikos, sąjung, energetikos sąjungos temai. Bet aš norėčiau kalbėti taip pat ir apie Paryžiaus protokolą. Mūsų uh, frakcija E, pritarė pranešėjai e, dėl daugelio e, problemų, kurios buvo pabrėžtos. Pavyzdžiui, kalbant apie transporto elektrifikaciją, ją reikia greitinti ir stiprinti. Taip pat reikėtų siekti pažangos ir gyvendinant Baltosios knygos tikslus kaip pranešėjas, aš galėčiau pasakyti labai trumpai ir apie įsipareigojimų trūkumą e, iš tarptautinių jūros ir aviacijos organizacijų pusės agentūrų pusės. Matome, kad šioje srityje taip pat trūksta pažangos. Šios organizacijos pažangos nepasiekė. Pažangos siek, turime siekti iki kitų metų, iki metų pabaigos, taigi tai laiko yra tikrai nedaug. Šių organizacijų pažanga buvo tikrai labai maža. Na, o dėl Paryžiaus protokolo susitarimo reikėtų, kad jame atsirastų konkretus tų organizacijų įsipareigojimai. Ir kad būtų atsižvelgta į tai, kad jos beveik nepasiekė jokios pažangos. Mėly kolegos, pranešėja, norėčiau pasakyti, kad reikėtų nepamiršti ir aviacijos sektoriaus apmokestinimo klausimo. Reikėtų taip pat ir pagalvoti apie privilegijos, kurios atsiranda šioje srityje. Mes kalbame, pavyzdžiui, apie e, degalų apmokestinimą arba PVM. Ir dažnai atsiranda tam tikros lengvatos e, arba kitokios. E, e, priemonės. Reikėtų užtikrinti, kad atsirastų vienodos sąlygos visoms transporto e, rūšims. Taip pat mokesčius būtų turėti, turėtų būti galima perkelti. E, galėtume panalizuoti ir šį klausimą. Taip pat, e, pirmininkė, dar norėčiau pasakyti, kad reikėtų aptarti ir alternatyvių energijos šaltinių ir elektrifikacijos infrastruktūros klausimus, bet manau, kad šios klausimus e, įtrauksite į savo pranešimą apie baltąją knygą, taigi žinoma, bus šiek tiek persidengimo tarp tų dviejų ataskaitų. Dėkoju. Dėkoju Kosmos Lotovski. Dėkoju. Norėčiau padėkoti pranešėjai už nuomonės projektą. Transportas klimato politikoje yra labai svarbus, todėl mes turime taip pat pasisakyti, išsakyti savo nuomonę šią temą. Transportas yra iš esmės vienintelis sektorius, kur daug, daugėja e, iš metalų Statistiniai duomenys rodo, kad situacija blogėja. Visi piliečiai naudojasi transporto priemonėmis ir visi prisideda prie tų išmetalų augimo. Anksčiau ir vėliau mes visi susimokėsime už, uh, už tai. Ir mm, iškastinis kuras daro didžiulį poveikį aplinkai. Bet iš esmės iškasnis kuras e, kainuoja mažiau, o tų alternatyvių šaltinių panaudojimas kainuoja daug. Nereikia pamiršti vartotojų ir e, įmonių, jo neturėtų nukentėti įmonės ir vartotojai. Nustatant um, šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslai, tikslus reikėtų atsižvelgti į įvairius aspektus, juk ES šalių situacija skiriasi. Ir uh, įvairių atsinaujinančių energijų šaltinių panaudojimas uh, taip pat um, e, skirtingas uh, įvairiose valstybėse narėse. Lenkijoje jeigu norėtume pasitelkti atsinaunančius energijos šaltinius transporto srityje, e, išlaidos būtų didžiulės. E, 90 e, procentų energijos Lenkijoje yra išgaunama iš anglių. Taip pat nereikėtų pamiršti, kad transporto infrastruktūra yra ir labai svarbi, užtikrinant prieigą prie labai nutolusių Europos Sąjungos teritorijų. Reikėtų gerinti kelius, geležinkelius. E, ir stengtis padaryti taip, kad tos transporto priemonės būtų kuo greitesnės. Bet nereikėtų pamiršti ir svarbių projektų, pavyzdžiui, TNT tinklų priemonės, nes jie bus sujungta rytų ir vakarų Europa. Transporto paslaugos turi būti taip pat e, saugojamos. E, nereikėtų pamiršti, pavyzdžiui, ir, ir prekių vežimo. Ir um, jeigu mes liberalizuosime dar labiau kabotažo paslaugų rinką, e, dėl to gali būti didžiulių pasiekmių aplinkosaugai. saugai. Svignaciu. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už nuomonę ir už sėdėti darbą bei už tai, kad taip puikiai bendrabiavome nuo pat pradžių. Transporto sektorius labai priklauso nuo iškastinio kūro 24 procentai ir e, mažinti mažinti priklausomybę tai yra labai svarbu, tiek didinant tos sektoriaus nepriklausomumą, tiek kovojant su klimato kita. Reikia daugiau kurti politinės priemonių, kurios būtų saugesnės gamtai, tačiau taip pat reikia didinti ir transporto efektyvumą, kad mažiau priklausytume nuo išorinių kūro šaltinių. Dėl to reikia investuoti naujas transporto technologijos, kurios būtų švaresnės ir kurios būtų masiškesnės. Labai svarbu tokius masyvius projektus investuoti. Tikriausiai viena pagrindinių sričių, kur reikėtų dirbti, tai yra atsinauti energetiką. Ir čia reikia didesnių galimybių išlaikyti pagamindamą energiją Taip pat reikia dirbti oro kokybės gerinimo srityje. Žinoma, Europa toliau turi pirmauti rinkoje ir būtent dėl to turime užtikrinti, kad būtų saveikumas tarp įvairių sričių ir kad, kad įvairios inovatyvios kompanijos galėtų pasinaudoti Europos rinką ir kad nebūtų susiskaldimo. Taip pat reikia skatinti viešąjį transportą. Nes tai yra vienas toks būdas, kaip kurti alternatyvą įprastam transportui bei plėtoti išmanes sistemas piliečiams, kad jie gautų patrauklesnių alternatyvų ir taip palengvinti jų judumo galimybės. Be to, reikia skatinti naudotis geležinkeliais bei jūrų transportu, ypač kroviniams, reikia užtikrinti saveikumą tarp įvairių transporto rušių. Toliau. pasirašomos yra įvairios sutartis. Pavyzdžiui, dėl gamtinių dujų, kuriuos siekiam užtikrinti didesnę energinę nepriklausomybę. Ir čia reikėtų numatyti daugiau mokesčių lengvatų, kad būtų galima naudoti suskistintas gamtinės dujas. Tačiau nesu visko sutinku, ką rašo pranešėjas. Pavyzdžiui, manome, kad trūksta šiek tiek ambicijų uh, oro transporto ir jų transporto lygyje e, sritise, nes nuo 90 metų tarptautinė jų organizacija rengia sustarimą, kaip sumažinti, pavyzdžiui, šilumą efektų iš, dujų išmetimą jūrų transportą. Suprantu, kad na, pažanga ne, nebuvo didžiulė, štai buvo minėtas maršalo salos ir maršalo salos yra trečia didžiausia vėliavos valstybė. Trūksta skaidrumo, trūksta demokratinio atstovavimo jūrų, jūrų organizacijai ir manau, kad reikia čia pasinaudoti diplomatiją ir pabandyti pakeisti nusistovėjusią situaciją ir pabandyti at, padaryti uh, reikiamų pokyčių šioje organizacijoje. Taip pat reikia patvirtinti laivų stebėjimo sistemą. Labai svarbu, kad Europos Sąjunga pasinautų visą, visą savo įtaką, kad paskatintų IMO daryti pažangą. Toliau. Reikia skatinti investicijas, kad atitinka prioritetus pagal strateginį fondą ir kurti tvaresnę visuomenę. Mes turime stelkti ties tais projektais, kurie gali būti šiek tiek rizikingi ir dėl to nebus finansuojami iš kitų šaltinių. Connecting Europe fondas bei kiti turėtų paskatinti finansuoti į geležinkelius bei upių transportą ir užtikrinti saveikumą. Mielai padėsime pranešėjai, bei kitiems šiandien pranešėjams aptarti šios klausimus išsamiau. Labai ačiū. Labai ačiū, Pavel Tulecka. Pone pirmininkė, labai ačiū. Paskutiniu metu manęs paprašė kalbėti gizinamais ir vardu, Na, aš nemaniau, kad taip reikės daryti, nes dirbu kitame komitete. Tad e, galbūt asmenikos pastabų savo neminėsiu ir vėliau tik perduosiu pakeitimus pranešėjai. Tik noriu tupai pristatyti Geziną požiūrį, kokį man perdavė. Taigi norime, kad Paryžyje būtų įmanoma sukurti teisiškai pareigojančią sutartį kovos klimato kaita. Žinoma, am, žinoma, mes palaikome esamas ambicijas ir nuogastavimus dėl Paryžiaus. Taip pat tikimasi, kad kuo daugiau partnerių pavyks pritraukti, tuo efektyvesnis taps sustarimas. Ir Taip aš svarbu, turint galvoje, kiek daug CO2 emisijų kyla iš transporto sektoriaus. Žinome, kad kai, ypač kurios transporto sektoriaus dalis jau parodė labai daug pastangų šis rytie, tačiau kai kurios tų pastangų dėjo daug mažiau. Tačiau ir prašymės labai pabrėžti, kad Europa neturėtų prisimti vienašališkų įsipareigojimų, ypač jeigu nėra pasaulinio sutarimo, nes kitu atveju tai labai neigiamas lieptų Europos ekonomikai ir vargu ar neštų daug naudos klimato kaitos aspektu. Pavyzdžiui, matėme iš ETS atvejo, kaip kokios žalingos gali būti viena šalės priemonės, tad nereikėtų kartoti to kitose sritise ir kitose sektoriuose, pavyzdžiui, jūrų sektorija. Kuo daugiau šalių prisijungtų prie sustarimo, tuo būtų geriau nes sumažėtų tikrai išmetimai. Tai tokios būtų pastabos, o pakeitimus perduosiu vėliau. Ačiū. Labai ačiū, Meira Kilin. Ačiū, pirmininkė. Mėly kolegos, dėkuoju abiems pranešėjams. Turime pakeitimų, kuriuos pasiūlysime ir norėčiau keletą iš jų atkreipti dėmesį. Abie pranešėjai dėmesį norėčiau atkreipti pirmiausia dėl energetikos sąjungos ir kokiu tai turi ryšių su energetikos saugumu bei su energijos gamybos kaina. Manau, reikia, reikia tas sąsajas pabrėžti. Taip pat reikia kalbėti apie alternatyvius išteklius, kuriuos reikėtų labiau, labiau pabrėžti, nes jie ateitie gali tapti vis reikšmingesniais. Jie turi, gali tapti vis svarbesni mūsų energijos mišinyje. Taip pat manome, kad labai svarbu kurti miestuose pažangų transportą, išman transportą ir manome, kad visoje Europoje mums reikia kurti tokį transportą, kuris tik išnaudotų mūsų turimą teritoriją, turimą vietą. Manome, kad visos paslaugas, kurias teikiame, turi, turi būti tvarkomas taip, kad būtų mažinamos emisijos. Taip pat manau, kad reikia ieškoti daugiau šyčių. Labai ačiū. Ačiū. Taip pat, kad jau laiškas buvo išplatintas, tai dabar sužinojau. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė na, supratau, kad dar daug ko nežinau apie transportą, jau maniau, kad viską žinau, tačiau dabar staiga išgirdau, kad daug ko galima gauti, mažinant reglament, transportininkus reglamentavimą bei keičiant kabotažo taisyklės. Na, čia galbūt aklumo jau yra nes šitas ir tie kai kurie žmonės uždirba už 250 eurų per mėnesį ir dar sakoma, kad reikia dar mažiau reglamentuoti šį sektorių. Tai būtų visiška katastrofa, nes jau dabar yra labai prasta padėtis. Turime aplinkai nekikėti dizelį, švedijoje tai jį naudojame. Taip pat dizelis naudojimas yra laivuose taip pat ir sunkvežimėse. Ir jis naudojamas Švedijos keliuose. Tačiau vairuoja tos sunkvežimės vairuotojai, kurie neturi iš ką nusipirkti maisto. Ir dabar girdime, kad štai aplinkos būtų labai gerai, iš aplinkos pusės būtų labai gerai, jeigu mažiau reglamentuotume kabotažo rinką. Na, Reikia užtikrinti žmonių orumą, gyvenimo orumą, jie turi iš ko valgyti turėti. Jau dešimtis metų dirbu šis rytyje ir nematau jokių privalumų, jeigu sektorius būtų mažiau reglamentuojamas. Geriau jau iš viso patilėti, negu tokias nesąmonės kalbėti. Ačiū. Ačiū. Na taip. Visi turime teisę pasakyti, kas mums tinka ir kas netinka. Ir dabar žodis energetikos direktoratui. Prašau. Ačiū pirmininkė, komisija labai džiaugiasi šią nuomonę iš transporto komiteto. Tik norim pabrėžti, kad energetikos sąjunga, kaip visų man, yra labai platus dalykas, tai apima daug politikos ryčių. Ir vicepirmininkas Efkovič apie tai kalbėjo, pristatydamas energetikos sąjungą. Tai paliečia ir klimato klausimus, taip pat čia dirba ir priekybos bei visi kiti direktoratai. Ir matome, numatytose kelio gairėse, kad yra jau numatyti tam tikrų veiksmų. Jau šiems metams yra keltas veiksmų numatyti transportos ryčiai. Taigi iš mūsų pusės, iš komisijos pusės, akivaizdu, kad transportas yra itin svarbus dalykas energetikos sąjungai reikia pasiekti tą 40 procentų sumažinimą e, emisijų, taip pat reikia platinti, daugiau naudoti alternatyvių e, kūro šaltinių ir taip pat reikia patvirtinti kelių transporto paketą. Tai labai džiugu, kad transporto komitetas nori prisidėti ir norėtumėm pabrėžti, kad iš mūsų pusės atrodo, kad Europos e, energetikos sąjunga turėtų lab, labiau arti dialogų tarp parlamento ir piliečių, nes štai yra 43 iniciatyvos, yra programos ir didžiumą iš jų turės prižiūrėti Europos parlamentas, tad norime mes glaudžiai bedarbiauti su parlamentu. Taip pat reikia bedarbiauti su plėtinė visuomenė. Reikia kurti energetikos dialogą. Dar ką turėtume pabrėžti. Tai kad reikia kurti ambicingą valdymo schemą, reikia kurti naujus, pavy... naujus bendrabiavimo modelius tarp sąjungos ir valstybių narių, kad būtų galima pasiekti tos įvairius energetikos sąjungos tikslus, kurie, žinoma, apima ir transporto sektorių. Dėl konkrečių nuomonės punktų tai dabar neturime pastabų. Labai ačiū. Vielen Dank. Und jetzt hat das Wort Elina Badram. Labai ačiū. Alena Betra iš DJ Planet. Taigi, klima direktoratas dėkoja už pakvietimą dėl šiame posėdė, taip pat labai dėkojame už šią nuomonę ir taip pat už tai, kaip kitų dėmesį skiriama šios problemoms. Dėkojame, kad jos labai gerai suprantamos. Žinoma, tai yra labai svarbi energetikos paketo dalis, kuris buvo priimtas vasarį 26 dieną. Dėl to matome, kaip tai puikiai tinka su energetikos sąjungos planu ir siekiam atsižvelgti į tą, tą indėlį, kurie turėtų įdėti visa visuomenė, visi ekonomikos sektoriai. Mes palaikome, kad e, visi ekonomikos turėtų dalyvauti tame sutarime ir tikimės, kad bus numatyti labai ambicingi įsipareigojimai. Taip pat komisija pabrėžė IKAO ir IMO reikšmę. Apie tai jau pranešėjas kalbėjo. Tačiau, na, galima taip iš dar labiau, nes IMO ir IKAO veiksmai yra itin svarbus. Tad tikrai suprantu, kodėl yra nu, nepasitenkinimo dėl to, kad jie šios organizacijos juda labai lietai. Vis tik tai tos organizacijos, kurios turi imtis tarptautinių veiksmų ir Būtent to komisija ketina toliau bendrabiauti su abiem institucijom. Toliau dėl to, kad dėl Paryžiaus starties, tai mes tikrai sieksime, kad būtų galima priimti tokius veiksmus, kurie būtų pritaikomi visiems, taip pat, kad būtų kuriami globalus įsipareigojimai ir taip pat manau, kad reikia sutarti dėl ilgalaikių tikslų, į kurią pusę judės kartu visi didieji pasauliniai veikėjai. Dėl to komunikatuose kalbama apie 60 procentų mažinimo tikslą iki 50 metų nuo 10 metų lygio. Tai atitinka su paskutiniais moksliniais duomenimis, su tarp vyriausybinės komisijos duomenimis. Ir tai turėtų gerai dėrėti su dviejų laipsnių tikslu. Taip pat labai dėkojame parlamentui už aktyvų dalyvavimą rengiantis Paryžiaus konferencijai ir tuo baigsiu savo pasakymą. Ačiū. Labai ačiū. Dabar abu pranešėjai. Yes, Mr. <laughs> Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė, brangus kolegos. Noriu Jums visiems padėkoti už pastabas. Lauksiu pakeitimų, kuriuos gausiu kitą savaitę. Tikiuosi, kad po to greitai susitiksime. Viliuosi, kad bus parengta gera transporto komiteto nuomonė, taigi nekantrauju darbo su jumis visais. Ačiū dabar, ponas Eikert. Dėkoju, norėčiau padėkoti ir kolegoms, kurie prisidėjo taip pat šešėliniams pranešėjams. Džiugu matyti, kad pakeitimai bus esamo darbo papildymas. Tai, ką minėjo Kristin, labai gerai nekantrauju traukti tai nuomonės projektą. Įvo kalbėjo apie apmokestinimą, tai taip pat labai svarbu aviacijos rytise pasižiūrėsime, kaip galima būtų tai įtraukti į nuomonės projektą. Dėl kosmas Latovski Pritariu tam, ką sakėte apie infrastruktūrą. E, tikrai yra svarbu apie tai kalbėti. Dėl šalių įvairumo. Tai yra viena iš pagrindinių problemų jungtinėse tautose. Ten neįmanoma žengti žingsnio ir neišgirsti, kad reikia, jog būtų įmamasi bendros, bet skirtingos atsakomybės, apie tai tikrai bus kalbama Paryžiuje, jau to laukiu. Taip pat ir ES politikos kryptis yra skirtingos, jei pasižiūrėtume į atsakomybės dalymosi sprendimą, tai akivaizdu, jog skirtingos valstybės narės prisima skirtingus įsipareigojimus. O rytų šalims net leidžiama didinti emisijas tai iš esmės ES tikrai diferencijuoja viską. Ta pati galima pasakyti ir apie atsinaunančius energijos šaltinius. Yra nustatomi skirtingi tikslai atsižvelgiant į valstybių narių padėtį. Na, dabar perinant prie energetikos sąjungos, tai įdomu, kaip atrodys nauja sistema. Komisija dabar tiesiog nuleido rankas. Taip, bet čia kitos diskusijos. Toliau dėl gazinė. Aš pritariu, kad pasaulinis susitarimas būtų veiksmingesnis. Norėčiau nebekalbėti apie anglijas, apie CO2 nutekėjimą. Gal nebebus apie tai kalbama. Visgi dėl vienašalių veiksmų, tai nekantrauju padiskutuoti su gazinė. Jei pasižiūrėtume į ES, tai pamatytume, kad ES labai priklauso nuo išteklių importavimo. Mums reikia, kad perimas būtų greitas, nereikėtų laukti, kol kiti reaguos. Tai reikėtų mąstyti ir apie tai, kas naudinga ekonomikai. Tai turėtume kalbėti ne vien apie aplinką, bet ir apie ekonomiką. Aišku, nenustepsiu dėl to, kad Suomijos atstovas kalba apie alternatyvius energijos išteklius. Dėl to, ką sakė Kosma ir Peter, dėl tų diskusijų, tai aš jų neįtrauksiu į savo ataskaitą. Manau, kad čia tos diskusijos dėl vežimo nėra dabar, dėl kabotažo nėra aktualios. Paryžyje bus apie tai diskutuojama. Dėl ICAO tarptautinės organizacijos turi imtis tam tikrų žingsnių, bet būtent Paryžius e, diktuoja tendencijas. Būtent jis nustato pramonėms e, skirtus tikslus. Įdomu yra tai, kad e, tos pramonės šakos tarsi gali nusistatyti savo tikslus. Netaip jau daug pramonės šakų turi tokias privilegijas. Envi komitete mes e, taip pat vertinome dviejų du skirtingus tikslų lygius, jei pažiūrėtume į tarptautinį vežimą aviaciją ir jūrų gabenimą, tai pamatytumėte, kad egzistuoja skirtumai ir ICAO įmo taip bus aktualu ir būtent Paryžius čia gali paspartinti viską. Aš nenorėčiau, kad toliau būtų viskas vilkinama, reikia, kad Paryžius darytų įtaką į KAO ir tarptautiniai jūrų organizacijai. Tai e, po to mes išklausėme komisijos, taip pat kolegų ir aš nujaučiau, kad dauguma šiame parlamente vis dėlto pasistengs ir padarys tą reikiamą postumį. Tai laukiu darbo tolesnio. Labai ačiū. Dėkoju už pristatymą, už diskusijas. Birželio penktoji diena, penktadienis, vidurdienis yra e, galutinis pakeitimų teikimo terminas. Toliau kita tema. E, čia mes laukiame e, koordinatoriaus dėl viduršėmio koridoriaus, bet balas nėra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 Aber bevor ich jetzt Carlo Secchi das Wort erteile, möchte ich einen neuen Mitarbeiter im Transsekretariat. Prieš perduodamas žodį, Karlo Sekė, aš norėčiau pasakyti, kad turime naują kolegą Marko Fuchs, jis yra iš aplinkosaugos komiteto ir dirbs su mumis transporto komitete. Esu tikras, kad nuomonė dėl Paryžiaus prisidės prie mūsų darbo. Sveikas atvykęs į komitetą, nekantrauju dirbti su jumis. Dabar sutikiu žodį Karlo Sekė. Uh, Dėkuoju pirmininkė, ponios ir ponai. Aš uh, labai džiaugiuosi galėdamas uh, pasinaudoti šią progą ir sudalyvauti jūsų diskusijose. Ir pristatyti būtent Atlanto koridoriaus darbų planą. Aš koordinuoju tą planą. Ir jau iš anksto galiu pasakyti, kad laukiu jūsų nuomonės, jūsų komentarų ir kritikos. Dokumentas yra spausdintas ir jį galite rasti būtent, galite rasti jo popierinę versiją. Taigi mes bendradarbiaujame su įvairiais šio koridoriaus uh, valdymo, valdymą atsakingais asmenimis ir būtent e, bendradarbiaudami parengėme šį dokumentą. Aš trumpai Jums pristatysiu būtent tai, kas yra tame dokumente. Naudosiu skaidrės. Pagrindiniai e, svarbiausi e, Atlanto koridoriaus bruožai yra šie. Svarbiausia elementai yra šie Pirmoji skaidrė, matote, jame šiame koridorė yra labai stiprus jūrų komponentas. Kaip kad e, galite suprasti jau ir pagal e, pavadinimą šio, šio koridoriaus. Projekte yra 13 um, pagrindinių e, uostų ir taip pat daug ir kitų uostų, kurie priklauso tinklui. Žiūrint iš geležinkelių e, perspektyvos, e, Atlanto koridoriaus pagrindas yra krovinių vežimo geležinkeliais koridorius numeris 4, RF, RFC 4. Neseniai mes e, taip pat e, pasirašėme sutartį su dar viena nare, kuri įsitraukė būtent iš šio koridoriaus e, veiklą. Dabar dalyvaus projekte keturios valstybės narės keturios valstybės narės, e, projekte bus keturios tarp, tarp valstybinės geležinkelio atkarpos e, ir, ir e, bus taip pat dvi, dvie, dviejų tipų vėžės plotės UET. IC, tai yra tarptautinė geležinkelių sąjunga, tarptautinės geležinkelių sąjungos vėžės plotės ir Iberijos plot, Mm, vėžės plotis, e, bus sujungtos trys sostinės ir du dideli miestų transporto mazgai. Atlanto vandeninas sujungia dvi, dvi svarbės e, Europos dalis. Ateitie galbūt galėsime kaip nors susijęti savo koridorių taip pat ir su Panamos kanalu ir padidinti būtent pervežamų krovinių kiekį, atvežamų krovinių kiekį Europą. E, šioje skaidrėje matote, e, koridorius yra pažymėtas geltonai koridoriaus e, linija eina nuo Portugalijos, Ispanijos e, pietų iki Strasbūro, Manheimo, Manco, e, mėlyno, mėlyni taškai ta, E, mėlynai, tamsiai mėlynai yra pažymėtos tos sienos perėjimo e, e, tie, tie punktai, kur dar yra vykdomi darbai. Pavyzdžiui, tarp Prancūzijos ir Vokietijos. Dalinai tai pasakytina taip pat ir apie pasienį tarp Prancūzijos ir Ispanijos. Na, o kalbant apie Ispaniją, mes šiuo metu dar vykdome tyrimą tam, kad būtų pradėta vystyti taip pat ir pietinė jungtis iki Salamankos. Viena atkarpa nuo Salamankos jau veikia. Toliau skaidrės dešinėje pusėse, pusėje matote žvaigždutės. To e, žvaigždutės simbolizuoja būtent prašymus, kuriuos gavome ir gerų projektų e, kiekį. E, buvo tų e, projektų pateikta per CEF ir per Europos investicijų banką. Matote, kad didžioji dalis pagrindinių uostų buvo įtraukti į šį projektą ir daugeliu iš jų bus suteikta parama. Toliau kitoje skaidrėje matote te, ten T specifikacijų at, ateities situaciją. Dešinėje skaidrės pusėje matote iliustraciją. Elektrifikacija geležinkeliuose yra gana išplitusi, beveik 90 procentų jau yra elektrifikuota, nors mes turime keturias skirtingas galios elektros energijos sistemas. Taigi mums reikėtų bendro standarto. Kaip jau minėjau, turime dvi skirtingas geležinkelio vėžes. Ir e, Tai apima planas, e, sustarimo planas tarp Ispanijos ir Portugalijos e, šiai problemai spręsti. Ispanijoje šiuo metu greitieji traukiniai važinėja tik UIC vėžę. Komitetas, man rodos, lankėsi kovo mėnesį Baskų E, krašte ir manau, kad žino, kokia ten situacija. Pažangos vis dėlto buvo pasiekta. ERTMS, Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos, ten tame regione beveik nėra, bet ji turėtų būti uh, įgyvendinta. Taip pat uh, LNG e, panaudojimas, skaitintų gamtinių dujų panaudojimas e, yra svarbus jūrų sektoriuje. E, sieros, sieros išmetamųjų teršalų kontrolės rajonas seka, į kurį įtraukia šiaurės, į kurį įtraukta Šiaurės Amerika ir uh, Šiaurės Baltijos regionas yra taip pat yra labai svarbus aspektas, tai yra labai svarbu laivams. Reikėtų pritaikyti laivų variklius tam, kad galėtų panaudoti suskistintas gamtinės dujas. E, pasiekus pažangos šioje srityje galime taip pat daug sumažinti CO2, išmetamo CO2 kiekį ir taip toliau. Taigi tie projektai yra tikrai labai e, įdomus ir labai aktualūs. Na, toliau dėl e, greitkelių. Jų situacija yra gera Atlanto koridoriuje, bet dar yra e, problemų su saveikia kelių rinkliavų rinkimo sistema kurios reikia tam, kad vartotojai galėtų patogiai naudotis tą sistemą. Taigi, e, Atlanto koridoriaus tikslai ir prioritetai yra tokie. Obie, tikslai yra jums akivaizdus skatinti įvairių transporto rušių panaudojimą geriau panaudoti geležinkelio infrastruktūrą, ypač, sun, e, ypač prekių vežimui. Uh, E, saveikumo panaudojimas, sujungiant tinklus, sujungiant e, geležinkelius, e, ieškant sprendimo vėžiai, vėžės klausimui ir pasitelkiant ERTMS ir elektroninę kelių rinkliavos rinkimo sistemą. Taip pat Šis koridorius yra susijęs, susijęs ir su išorinė dimensija. Tai yra, e, šis koridorius yra prie Atlanto vandenyno, todėl juo galime skatinti taip pat ir jūrų transportą e, e, nu, panaudojant supaprastinimą, inovacijas ir švaresnį kūrą. Taigi mūsų prioritetai yra šie - pagerinti uostų saveikumą, E, sukurti logistinių platformų nauja, naujus modelius, užtikrinti, kad būtų bendradarbiaujama per ERTMS koridorių. E, parengti bendrą planą, pagal kurį bus vėžė pakeista naujaja UIC vėžė, taip pat užbaigti esamas atkarpas, kurių dar trūksta, tarkim, tarp Evoros ir Badajos. E, ir pagreitinti suskistintų gamtinių dujų panaudojimą, panaudoti e, vieno langelio principą, koridoriaus e, uostuose jau pažangos yra pasiekta Portugalijoje, bet jos dar reikia siekti ir daugiau. Ir taip pat dar vienas prioritetas yra padidinti koridoriaus matomumą per e, srautus ir logistinės zonas. Taigi, būtent, e, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, tokia būtų mūsų darbo plano idėja, tokios pagrindinės idėjos ir žinoma, aš laukiu jūsų klausimų ir jūsų komentarų. Labai ačiū. Ar kas taip, nori prašyti žodžio? Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip. Kuo daugiau išgirstu apie TNT koridorius, tuo labiau man jie patinka. Manau, kad jie tikrai yra na, labai svarbus ir labai geras Europos transporto politikos elementas. Mūsų frakcija taip pat taip mano. Ir manome, kad reikia šią politiką toliau tęsti ir ją plėsti. Ir taip pat labai džiugu, kad bėga, kad Strasbūras įtraukiamas į koridorių. TGV traukiniai iš Strasbūro į Paryžių kartais užstringa keliose miestuose. Na, galbūt ponas profesorius Seki padės užtikrinti, kad traukiniai dabar važiuotų geriau. Svarbu nepamiršti visų tų elementų, iš kurių konstruojami tinklai kad komisija tikrai galėtų imtis reikimų veiksmų. Ar yra atliekamų lėšų, ar viskas daroma laiku, ar visi leidimai gaunami laiku. Galbūt kilas klausimas, bet kada bus baigta viskas. Europa neturi tiek daug laiko, reikia, reikia paskubėti. Aš taip dviejo pažiūriu. Šį klausimą viena vertus parlamentas turi teisę kritikuoti komisiją, tačiau kita vertus Reikia nepamiršti tų elementų, tų, iš kurių viskas kuriama. Toliau. Pirmininkė, minėjote, kad kila problemų, pažiūrėjau, transportuojant energetikos išteklius iš Maroko į Ispaniją ir iš Ispanijos į Prancūziją. Ar dabar kalbam apie kas nors čia? Čia sąryšius, koks nors tiltus? kokios jungtis. Galbūt reikia nutiesti, ką nors papildom, papildomų jungčių. Ar energetikos sąjunga tai darys? Žinoma, neužtenka kritikuoti komisiją, reikia kartu dirbti. Kartu. Ačiū. Ačiū, ponė Seki, už paaiškinimus, kas mums, mums patikite. Manau, kad galime pritarti su dauguma dalykų iš to, ką minėjote, ir manau, kad dauguma parlamento narių jūs palaikytų. Kas man dar būtų įdomu? Štai rodite mums duomenų savo lentelėje, rodite projektus apie tai, ką atskiras valstybės daro dėl prieigos prie Atlanto, ten, kur buvo žvaigždutės, pažymėti geri projektai, blogi projektai. Tai kaipgi su tais projektais? buvo minimis tam tikri, tam tikri punktai pasienio zonose. Pavyzdžiui, aš esu, aš esu iš Baskų regiono. Ir štai mes kaip tik esame tokioje teritorijoje, pasienio teritorijoje, ir ten nuolat užsikemša eismas, daug, važia daug sunkvežimių, jų būna ilgos eilės ir nesimato jokių sprendimų. Šimet problemų kelia Prancūzijos valdžia. jį nepripažįsta, na, nelaiko šių teritorijų prioritetinėmis. Ką Jūs matote apie šios projektus? Kaip tai vertina įvairios šalis - Portugalija, Ispanija, Prancūzija - kiek jos yra nusiteikusios dirbti šis rytyje? minėjote apie pastarojų metų padarytus žingsnius, kad Ispanija kalbėjo apie vieną iš sekcijų, kad Ispanija kalbėjo apie tą per Basko teritoriją einantį kelią, kad jį reikia plėsti, kad galima miestus priimti, tai ką jūs pati manote? Šiandieną kalbėjome apie kilančius poreikius. Apie tai, kad reikia projektus tinkamai, tinkamai priskirti prioritetus. Taigi, noriu jūsų paklausti, ar jau tai daroma yra, ar jie jau yra prioritetizuojami. Galbūt ko nors trūksta būti yra, kas padėtų užtikrinti geresnį tą Atlanto koridoriaus veikimą. Ačiū. Ačiū. Karima Deli, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Pone Atlanto koridoriaus atstovė, nu, aš norėčiau Jums palinkėti sėkmės. E, jos linkiu, todėl kad Mano manimo, ši geležinkelio e, autostrada, geležin, e, greitkelis yra tikrai prioritetinis. Bet norėčiau vis dėlto informuoti, kad Prancūzija balandžio 30 dieną informavo, kad atsisako e, gel, geležinkelio greitkelio tarp Durš ir Patkalė tarp dviejų Prancūzijos e, miestų, e, kur ir e, ši atkarpa turėjo pradėti veikti 2016 metais ir jie turėjo būti vežama labai daug krovinių milijo, mil, tūkstančiai tų e, sunkvežimų galėjo būti perkelti ant geležinkelio. Tai mano klausimas yra paprastas. Kaip tie tinklai bus sujungti, jeigu neegzistuos pagrindinė atkarpa, todėl kad Prancūzija nedavė, nedavė susitikimo? Taip pat norėčiau paklausti, ar jūs jau vedate dėrybas su Prancūzijos vyriausybė, todėl kad Prancūzijos vyriausybė mano, kad negalės to projektų gyvendyti dėl biudžeto klausimų. Dar vienas klausimas. klausimas Kokia yra situacija, kalbant apie prekių vežimą, krūvinių vežimą jūsų koridoriumi? Dėkoju. Danke sehr, jetzt Luis de Granes Pascal. Ačiū. Karlas Paskal. Ačiū, panė pirmininkė, atsiprašau, kad vėlavau. Maniau, kad panas sakė vėliau savo pasakymą skaitys. Tačiau matau, kad jau koordinatoriai kai kurie pasakė. Na, labai būtų įdomu man išgirsti, ką jūs kalbėjote, nes jūs koridorius labai, kal... labai svarbus Ispanijai ir jūs gerai suprantate, suprantate tas problemas. Taigi, kokiu yra išeičių, kokiu yra sprendimų? Nes problemas yra naujos, kitos senos. Panisiekiai, kaip žinote, Prancūzija prioritetą teikia jungti Bordo Tulūzos regione, o į Ispanijos pasienį nekreipiama daug dėmesio. Ogi reikia vis tik to koridorius, kuris susijungtų šias dvi šalis. Tad kokias konkrečias problemas jūs pastebėjote? Ir uh, kokius kūrėte sprendimus. Kitas klausimas. Greitaigės jungtis ir bei saveikumas. Ispanija padarė namų darbus, tačiau reikia plėtoti jungtis su kitomis šalimis. Reikia numatyti vieną tinkamą sprendimą saveikumo klausimų. Tad ką galima čia padaryti? Kaip galima didinti efektyvumą? Jungtis tarp Portugalijos ir Ispanijos iki šiol neįgyvendinta. Ko galima čia tikėtis? Taip pat atkarpa, Slamankos atkarpa. Ten yra savitų problemų. Planas, žinoma, aiškus. Tačiau reikia taip pat kalbėti apie tai, kad skiriasi elektrifikavimo standartai. Na, čia tokie esminiai klausimai. Žinoma, jūs apie juos žinote. Labai ačiū, kad atėjote ir mūsų, mūsų patikite paaiškinimus. Ačiū. Ačiū, Pavel Telicka. Taip, laba diena. Ačiū. Čia dalyvauju. Vietoj kito nario noriu pasakyti, kad TNT savoka yra labai reikšminga. Tai yra didžiulis pokytis ir labai tai paveikė bendrą transporto politiką. Per keletą pastarų metų, prieš metus, tikrai džiugu matyti, kaip tie koridoriai plėtojami. Ir žinoma, puiku, kad yra tokia šauni koordinatorių komanda. Du turėčiau klausimus, kurie esmės siejasi su šio koridoriumi. Bet yra gal kiek bendresni, netokie konkretus. Nes koridoriaus paties labai gerai nežinau, o žinau, kad kiti nežino. Kaip jūs manote, iš finansų pasiekiamumo bei mūsų turimų galimybių, ypač turint galvoje, kad šį ryt vykęs trialogas dėl EFSI turės savo rezultatų ir žinote, kokiu tai turi, kokiu tai turi implikacijų. Taigi, Ar jau buvo kokių nors analizių, kokiu tai turės implikacijų visiems koridoriams? Ypač žinoma jūsų koridoriui. Ir kokiu nuogastavimu kyla, kokiu jums kyla nuogastavimu, ar, ar čia viskas yra gerai? Ar na, tas poveikis bus menkas? O jeigu būtų rimtų implikacijų, rimtų tikro poveikio, tai galite taip mums pristatyti galite paaiškinti, kokios yra prognozijas artimiausių metų ir kokie bus toliau poreikiai vėliau. Kodėl to klausiu? Na, mes turėsime priimti poziciją dėl rezultatų ir norime padaryti teisingą sprendimą. Dabar tu galvoje, kad viskas labai nauja ir duomenys yra visai nauji, jos reikia dar kartą peržiūrėti. Tas sunku iš karto priimti sprendimą. Ir nesinori priimti tokį sprendimą, kuris būtų neigiamas. Prastas sprendimas vien dėl to, kad na, kam nors neužteko, kuriai nors institucijai neužteko drąsos arba kūrybingumo. Būtų gal, jeigu būtų priimtas dėl to blogas sprendimas. Suprantu, kad koordinatoriai turi tarptautinės nepriklausomybės, tačiau turi savo misiją ir jie turi, žinoma, įgyvendinti savo misiją ir reikia tai užtikrinti, kokios bus implikacijos ir kaip galime jums padėti. Arba galbūt yra kitų klausimų, kitų dalykų, kuris mes galime jums padėti kaip parlamento komitetas. Ačiū. Dank. Ačiū. Taip. Sakėte, kad jums tinka komiteto darbas ir kad matote naują situaciją, kaip, kaip klostosi jinai Europos geležinkelių sektoriuje. Tad bet tokia tokia informacija na, būtų naudinga ir čia svarbu suprasti, kad vis tik e, Ispanijoje skiriasi bėgiai negu kitur Europoje ir svarbu ne tik kurti jungtis, tačiau reikia taip pat ir užtikrinti, kad tos jungtis pajėgtų aptarnauti transportą, krovinių vežimą. Pavyzdžiui, Prancūzijos savo kitas atveju čia kalbant apie keleivių transportą. Ir, na, čia gal kiek trumpalgiškiau buvo pažiūrėta tuo metu, tačiau ispanai išmitingesni. Tad kaip dabar galima geriau sujungti Europą, kai prancūzijos valstybė sako, kad e, Ispanijos pasienis jiems nerūpi. Ką čia galima dar numatyti, kokie gali būti esim projektai. Žinoma, kiek Kenavaliono Turino klausimas ir na, vis tik panašu, kad dar neužtenka pasirinkimo, o vis tik su mažesnė išlaidų dalimi būtų galima daug ką nuveikti. Galima Bordo būtų prijungti, galima prijungti kitas Europos šalis. Na, tiek daug visko būtų galima padaryti. Komisija valstybės narės gali daug ką padaryti. Tad kasgi daugiausiai kurtų vertės, tai labai svarbu nutarti. Kitas dalykas, ką dar norėčiau paminėti, tai reikia atsargiai elgtis. Na, pavyzdžiui, buvo kalba apie energetikos transportavimą iš viduržmyros regionų. Tai kas kitam turėtų galvoje? Jūs taip sakėte, jūs siūlėte šią mintį. Taip, na, panašu, kad galbūt buvo kažkokio nesusipratimo. Bet kuriuo atveju, tarkim, saulės energiją, kurią galima generuoti Saharoje, pavyzdžiui. Taip pat galima tai gauti ir Ispanijoje, ir Pietų Prancūzijoje. Ten yra daugybė, daugybė kvadratinių metrų teritorijų, kur būtų galima panaudoti saulės energiją generuoti. Kaip tai gyvenėte? Ispanija, Portugalija. Ispanija ir Portugalija turi, turi labai daug patirties. Ir čia kalbam ne tik apie atstumus, bet ir, na, taip pat ir principų klausimas. Taigi dabar prašau, profesoriau, žodis jums. Well, uh, thank you very much for. Uh... Labai ačiū. Dėkoju už jūsų pastabas, klausimus, pasisakymus. Buvo užduota labai konkrečių klausimų. Kitos pastabos buvo bendresnės, bet pradėsiu nuo pačių paskutinių. Visų pirma, norėčiau patikslinti. kad šio dokumento tikslas buvo numatytas pagal naują TNT reglamentą. Mes prieš praėjusių metų kalėdas visą tai aptarėme, vyko konsultacijos suinteresuotose šalyse, vyriausybėse ir panašiai. O rezultatai buvo pasiekti atidžiai viską ištyrus. Mes dabar kalbame apie ketvirtą koridorių vyksta suinteresuotų šalių posėdžiai. Visą tai padeda geriau suprasti ir geriau identifikuoti poreikius. Tai ir toliau tęsis. Mes padarėme pirmąjį žingsnį, bet jis nėra paskutinis ir to galutinio plano niekada nebus. Tai testinis procesas. Jis bus atnaujintas kitais metais, po to po dviejų metų. Bet kuriuo atveju ketvirtojo koridoriaus darbai vėl prasidės per atentė dienas Rygoje, o po to mes vėl susitarsime dėl tolesnio darbo ir dėl to, kaip galima būtų patobulinti visą procesą. Prie viso to turi prisidėti suinteresuotos šalis tam, kad galėtume išspręsti esamas problemas. Mano supratimu, šiame dokumente išdėstyta viskas, ką reikia padaryti tam, kad tas koridorius tinkamai veiktų, kad jis sklandžiai sujungtų keturias valstybės ir taip pat padėtų suvienyti bendrą rinką ir panašiai. Tai nėra vien tik tai svajonės. Aišku, kad reikia daug išteklių tam pasiekti. Pažanga yra daroma, ji yra lėtesnė nei buvo tikimasi, tiesiog todėl, kad trūksta išteklių, įvyko krizė. Bet vis tiek mes privalome ir toliau eiti tuo keliu. Aišku, kad ištekliai yra pagrindinė problema. CEF kvietimas teikti paraiškas buvo pristabdytas kelis kartus. Tie, kurie buvo atsakingi, ne koordinatoriai, gavo labai gerai aprašytus projektus, kuriuose pirmiausia yra nurodoma, kas yra būtina Europai ir kur reikia skubiai veikti. Kai kurie sako, kad nėra projektų ir nereikia investicijų. Visai priešingai. Galima būtų patenkinti tik tai vieną ketvirtąją ir tas poreikis yra kur kas didesnis. Manau, kad pasiektas susitarimas yra geras. Kompromisas tiko visoms šalims. Reikėtų dar viską išanalizuoti, kad pasižiūrėtumėte, ar jūsų lūkesčius tai atitinka. Bet kuriuo atveju mes čia kalbame apie CEF išteklius, kurie labai greitai bus panaudoti e, toliau kviečiant teikti paraiškas. Labai svarbu yra tai, kad Tai padės įgyvendinti EFSI, ar taip vadinamąjį Junkerio planą. CEF kvietimas teikti pariškas čia taip pat aktualus. Pane Bilbao kalbėjo apie tuos projektus, kurie taip pat yra geri, kurie atitinka Junkerio pasirinktą požiūrį. Tai reiškia, kad bus galima surinkti papildomų išteklių bus išspręstos kai kurios problemos. Mes darysime, ką galime. Neseniai taip pat buvo sudaryta galimybė apsikeisti nuomonėmis. Aš, ponas Podevik ir ponas Kristofesen e, dalyvavo e, tame posėdėje, mes ir toliau be abejo diskutuosime. Kaip jau sakiau, pagrindinė problema yra ištekliai. Kyla klausimas, e, kaip surinkti daugiau finansų. O žvelgiant iš praktinio požiūrio, kyla klausimas, kaip tuos finansus kuo geriau panaudoti. Kai baigsime šias diskusijas, tikiuosi jūs išreikšite valią ir toliau keistis nuomonėmis. Na, dabar pakomentuosiu tai, į ką norėjote atkreipti mūsų dėmesį. Mes, aišku, dirbsime toliau. Kasgi vyksta dabar? Vyriausybės, ne vien tik tai tos, kurios yra aplink koridorių, šiek tiek lėtina savo įsipareigojimų greitį. Įskaitant e, Portugaliją. E, buvo paminėtas taip pat regionas, e, kurio labai trūksta, bet dabar jau yra atliekami tyrimai ir artimojoje ateityje mes tikimės, kad bus užtikrinta ta jungtis su Ispanija. Tai aktualu ir Ispanijai, kadangi iš savo pusės labai daug investavo ir atrodo, kad e, dabar šiek tiek užstrigo viskas. Tai aš manau, kad bus išspręstos problemos dėl tos koridoriaus dalies, taip pat bus užtikrinta jungtis su Salamanka. Portugalija teiks tą projektą labai greitai tai na, bus skiriama pirmenybė šią jungčiai. Na, buvo kalbama taip pat apie geležinkelių e, jungti. Kaip aš žinau, tai viduržėmio jūros regionas ne visuomet viską daro dėl to, kad trūksta finansinių išteklių, bet ateityje vėl bus svarstomi tie dalykai. Labai aktualūs yra ir taršos klausimai. Tai aktualu ir Ispanijai, ir Prancūzijai, bet ir visoms kitoms šalims. Mes, aišku, norime, kad Atlantinis Atlanto vandenino koridorius užtikrintų didesnį judėjimą ir tuo pat metu norime mažinti taršą. Tai mums reikia suderinti uh, šios du tarsi prieštaringus aspektus. Krovinių pervežimas galėtų būti atliekamas traukiniais. Reikia pasinaudoti esamą infrastruktūrą. Reikia iškoti paskatų veiklos vykdytojams. Reikia jas teisingai nukreipti, nes kartais atrodo to nėra padaroma. Tos problemos bus išspręstos. Reikia, kad, e, aišku, nesumažėtų priekybos apimtis. Bet reikia nepamiršti ir aplinkosaugos. Visą tai reikalauja įsipareigojimų, ir pastangų. Pone pirmininkė, aš su jumis labai atvirai kalbu. Noriu pasakyti, kad visi yra pasirengę įsipareigoti, daug diskutuojama apie tai, ko reikėtų imtis. Kila kliučių dėl finansinių problemų. Jeigu išleidžiate vieną milijoną vienai sričiai, tai jos nelieka kitai sričiai. Mes tiesiog privalome įdėti visas įmanomas pastangas. Labai daug specialiai šiai temai skirtų tyrimų parodė, kad pinigai išleisti gerai infrastruktūrai, atsižvelgiant į aplinkosauginius aspektus, padeda labai greitai padidinti ir BVP rodiklius. Tai yra tikra investicija. Dėkoju už jūsų dėmesį ir jei norėsite kokių papildomų pastabų, tai būtinai jas pateiksiu. Laukiu mūsų tolesnio bendradarbiavimo. Ačiū, Karlo Sėkiai. Ja, ich begrüße jetzt ganz herzlich Mathieu Grosch. Der... Dabar norėčiau pasisveikinti su Mathieu Grosch. Jis yra mums visiems puikiai pažįstamas. Dar prieš metus jis buvo Europos parlamento ir net šio komiteto narys. Net dabar jis yra koordinatorius, atsakingas už rytų ir e, rytų viduržėme jūros regiono e, koridorių. Tai dabar laukiame jūsų pristatymo. Turite 10 minučių. Labai dėkoju žodis Jums. Ačiū, ponė pirmininkė. E, be abejo, svarbu atsakyti į klausimus, bet dabar noriu perėti prie savo koridoriaus temos. Devynios valstybės narės čia yra įsitraukusios, e, penkiolika oro uostų, 17 upių uostų, uostų taip pat 12 e, jūrų uostų ir taip pat 10 vidaus vandenų uostų. Čia šioje skaidrėje dabar tai tas problemas, e, su kuriomis susidurėme. E, elektrifikavimas, ašies apkrova, traukinių ilgis. Tai yra visi tie kriterijai, kuriuos mes turime suderinti. Pateiksiu Jums tas skaidrės. Tai tiesiog dabar noriu trumpai papasakoti, kokios kliūtis kyla su šiuo koridoriumi ir kokiomis gairėmis mes turime vadovautis. Pavyzdžiui, jei noriu iš Hamburgo patekti į Atenus, į e, kitą pusę, tai turiu pereiti per septynias skirtingas signalizavimo sistemas, taip pat kelis kartus keičiasi elektros įtampa, reikia nuo dizelio pereiti prie elektros. E, taip pat keičiasi ir traukinių ilgis nuo 740 metrų iki 445 metrų. E, toliau e, maksimali ašies apkrova yra 20 tonų, o maksimalus greitis 510 km per valandą, o minimalus 80 km per valandą. Taip pat egzistuoja ir transporto kamščiai. Tai visa ta informacija rodo, jog mums būtina užtikrinti tarpusavio suderinamumą. Būtina garantuoti, kad viskas sklandžiai pereitų iš vienos šalies į kitą. Mes paėmėme kelis pavyzdžius, nubražėme žemėlapius tam, kad pademonstruotume visus tuos bruožus šio koridorius. Kairėje yra e, mėlyna juosta, e, taip pat yra raudona juosta, pabrėžiamos įvairios savybės. Parodoma, koks yra traukinių ilgis. E, šiaurės dalyje Vokietijoje tas ilgis yra tinkamas, bet Bradis, Bratislavoje, Budapešte jau kyla problemų susijusių su uh, traukinių ilgių. Ta pati galima pasakyti ir apie Graikiją. E, dabar pereiname prie vidaus vandenų uostų ir užteršimo, tai yra labai aktualūs dalykai. Čia taip pat labai svarbus yra ir gylis, kuris yra reikalingas tam, jog būtų galima užtikrinti laivybą. E, tai tikrai rimti iššūkiai. Kalbant apie šį koridorių, būtina nepamiršti tarp valstybinio transporto ir tarp valstybinių projektų. Mums būtina surinkti visus prie bendro diskusijų stalo e, ir galvoti apie bendrus projektus. Juk čia mes kalbame ir apie apie Vengriją, Austriją, apie pietinį regioną, ten yra daug problemų, Rumunija, Bulgarija, Graikijoje. Toliau kalbant apie koridorius šiaurę, Hamburgą ir panašiai, čia mes turime du didelius jūrų uostus, vienas iš jų e, su, sujungtas yra su vidaus vandenimis, Čia mes turime du e, didžiausius uostus Europoje. Vadinasi, mums e, reikia tokios e, sistemos, kuri padėtų nuimti tam tikrą krūvį iš tų uostų. Bet apie tai aš dar pakalbėsiu. Svarbus tarpusavio suderinamumas, taip pat jungtis užtikrinančios galimybę pereiti nuo vienos transporto rušies prie kitos. Reikia įvairių platformų. Taip pat būtinos yra investicijos. E, paskaičiavome grubiai, kad reikia 47 milijardų eurų pagrindiniams taškams. Taip pat reikia 25 e, milijardų tam, kad būtų išspręstos pagrindinės problemos. Tai kol kas e, finansiniuose projektuose nėra numatytos visos tos sumos mes naudojamės tuo, ką turime kol kas. Jei pasižiūrėtume į TNT gairės, e, tai suprastume, jog būtina elgtis e, nuosekliai ir veikti atsižvelgiant į ateities perspektyvas. Tas darbas, kurį atliko komisija, taryba ir parlamentas bei 27 valstybių narių vyriausybės, buvo labai geras. Dabar jau turime 28 valstybės narės. Mes stengiame susitarti dėl programų ir tai reiškia, jog dabar turime daug gerų projektų. Privalome aiškiai perduoti tą žinę. Mes tikrai pasinaudosime visomis prieinamomis lėšomis. Čia kalbu ir apie didelius projektus, ir apie mažesnius. Aš kreipiuosi dabar į poną pirmininką. Tikrai galima optimizuoti viską pasinaudojant ir mažesniais projektais. Tam mes skiriame daug dėmesio. Kas dėl finansavimo, tai mes laukiame e, toliau e, finansavimo pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Taip pat yra numatyti prioritetai. Jie yra labai konkretus. Aš dabar viso sąrašo neskaitysiu, tik tai noriu pasakyti, kad čia mes pirmiausia skiriame pirmenybę tarp valstybiniam judėjimui ir taip pat vidaus vandenų taršai. Tai yra labai jautrus klausimai. Kitas prioritetas yra nuimti tam tikrą apkrovą nuo geležinkelių. Mes buvome ir Amsterdame, ir Priemenė ir matome, kad dėl to, kad vidaus vandenų uostai nėra pakankamai ištobulinti, tai labai didžiulė apkrova tenka geležinkeliams. Net ir Vokietija e, privalo dar rimtis pastangų ir pagalvoti apie Elbę. Yra numatytas planas, bet reikia iškoti labai konkrečių sprendimų mes turime apsispręsti, kokia bus šios upės ateitis. Reikia pasižiūrėti, ar norima investuoti į šios upės uostus ar ne. Jeigu ne, tai tada reikia ieškoti kitų alternatyvų. Mes tikrai norime, kad transportas judėtų Elbos upe, kad tai nebūtų perimimas visų geležinkelio ir kelių transporto, bet kad būtų perkeliama dalis apkrovos ir kad vyktų judėjimas į Dresdeną, į Čekijos Respubliką. Taip pat reikia nepamiršti, kad gali būti statomi ir įvairūs fabrikai, tai taip pat veiks vidaus vandenis. Bus paskelbtas ir tyrimas, kurio metu buvo analizuojamas potencialus darbo vietų sukūrimas. Vėlgi dėl Elbos. Dėl Prahos ir Dresdeno. Tai mes manome, kad reikėtų susitikinėti ne vien tik tai su politikais, bet taip pat ir su nevyriausybinėmis organizacijomis. Visi kartu privalome ieškoti sprendimų tam, kad išspręstume judumo klausimą tose pasienio sritise. Reikia ieškoti alternatyvų, ar tai būtų kelionė iš Prahos į Drezeną ar iš Drezeno į Prahą, tai tos atkarpos keliai yra labai apkrauti. Ta pati galima pasakyti ir apie geležinkelį. Tai mums reikia ieškoti kitų alternatyvų. Tiek štai e, nuveikėme iki šiol. O Rygoje vėlgi vyks diskusijos. Matau, kad e, klausytojai linksi. Kalbėdami apie kiekvieną koridorių mes norime susitikti ne vien tik tai su ministrais, bet ir su visuomenė, su regiono atstovais, taip pat su geležinkelių įmonių atstovais. Su visais jais reikia diskutuoti, kaip vystyti tuos koridorius. Reikia galvoti, kaip gauti finansavimą. Dėl viso to reikia dėrėtis, E, taip pat norėčiau padėkoti kolegoms, kurie prisidėjo. Šiaip e, mano koridorius turi privalumų, e, todėl kad išskyrus Vokietiją praktiškai visos tos valstybės gauna finansavimą iš sanglaudos fondo. Vadinasi, šiais metais yra skirtas finansavimas taip pat ir kitais metais, bet to bus galima teikti paraiškas kitų metų pabaigoje tai tos e, šalis, kuriams skiriamas sanglaudos politikos finansavimas, galės pasinaudoti tais e, ištekliais. Visą tai reiškia, kad e, bus paprasčiau paskirstyti lėšas toms valstybėms. Mes turime numatytus 11 milijardų Taip pat yra numatyti 7 milijardai šiam koridoriui. Iki 2017 metų reikia panaudoti tas lėšas, nes kitaip jos bus atsimtos. Tai tiek, ačiū. Dėkoju, Matijų Groš, ponas Vandekam. Dėkoju. Aš pakartosiu tai, ką jau sakiau apie karūnos brangakmenis. Manome, kad, manau, kad galėtume Europoje daug pasiekti, jeigu spręstume kai kurias problemas, kurios yra susiję su transportu. Uh, E, man tokio koridorius pristatymas tikrai suteikia daug energijos. Matijų Groš pasakė tikrai kitaip negu kad profesorius e, Seki. E, Matijų Groš išmano sritį, galbūt kalba šiek tiek tiesmokiškiau, galbūt yra šiek tiek gudresnis, bet tikrai Europoje reikėtų palaikyti tam tikrą ritmą. Jūs kalbėjote apie leidimus. Uh, Sakėte, kad turime pinigų, bet e, kad e, yra principas use it or lose it. Taigi tie leidimai turi būti parengti laiku, nes Europoje susidurėme su problema, tokia problema, kad būtent tie leidimai uh, išduodami per lietai. Na ir dar norėčiau pasakyti dėl EFSI. Ši, šis fondas bus panaudotas e, oro uostams e, ir e, keliams, o kit, kitoms rytims būtų sunkiau panaudoti šią sritį. Aš norėčiau paklausti, ar jūs veikiate tiesiai per komisiją, tiesiai per komisiją prašote pinigų, ar e, bendradarbiaujate kaž, kažkaip kitaip. Dar vienas klausimas dėl Kinijos. Gali būti, kad bus sulaukta investicijų linijoje Bukareštas Budapeštas, galbūt tų investicijų sulauksime iš Kinijos. Koks santykis yra tarp šio koridoriaus ir Kinijos, Kinijos investicijų? Taip pat, žiūrėdamas į šį koridorių, matau, kad trūksta koridoriaus dalies, kuris, kuris susijėtų visą koridorių su Stambulu. Jūs e, lankėtės, e, mes lankėmės ir e, Baskų šalyje, krašte ir, ir lankėmės taip pat ir Turkijoje. Manome, kad tokia atkarpa būtų naudinga. Profesorius Seki minėjo, kad TNT investicijos kuria darbo vietas ir skatina ekonomikos augimą. Tikrai galime Galime pasiekti dar daug šioje srityje, bet turime įdėti daug pastangų. Dėkoju, pirmininkas, atsakysime, atsakysiu jūsų komentarus vėliau. Žodis eh, Inės. Dėkoju kolegai eh, Groš už eh, jo entuzijazmą. Jis e, e, tinkamai valdo e, šią, šį koridorių, todėl kad tai yra labai sudėtinga užduotis. Mes koridorius susijęs visas svarbės teritorijas, taigi tai yra labai ger, gera, geras rezultatas. Mes šiandien Džiaugiamės tuo, kad buvo patvirtintas, patvirtintas EFSI ir kad nuostolių e, bus mažiau negu kad manime. Matome, kad atsiveria tam tikros realios e, galimybės. Žinoma, paklausiu taip pat ir pono Seki to paties dalyko dvišalių pagrindų. Ką jūs manote apie galimybę panaudoti šią, šią naują priemonę tam, kad būtų pereita nuo CEF prie EFSI. Galbūt tai būtų galima e, padaryti įrodant, e, kad šie didelę riziką keliantys projektai yra svarbus ir jie gali būti vis dėlto finansuojami per EFSI. Dabar Tikrai mums reikėtų įrodyti, kad EFSI bus panaudotas taip pat ir transporte. Tai nėra tik kažkoks, kažkokia užgaida, e, nes e, negali būti visos lėšos skirtos tik tai pramonė ir energetikai. Žinome, kaip yra kūriamos darbo vietos, kaip panašios investicijos e, padeda ekonomikos augimui. Reikėtų įsisamoninti, kad transportu reikia visur, bet reikėtų taip pat atrinkti ir tam tikrus projektus, kurie galėtų būti finansuojami per EFSI. Ir e, tie EFSI projektai turėtų būti pateikti Europos investicijų bankui, bet vis dėlto jūsų nuomonė taip pat svarbi šioje srityje. Dėkuoju Karlo Teličką. Dėkuoju. Na dabar bus išgirsta šiek tiek Čekijos diplomatijos pavyzdžių. Jūs galite tikrai pastekti daug jėgos įgyvendinant projektus. Aš turiu kon... Man, as, man asmeniškai aktualus yra šis koridorius, aš džiaugiuosi, džiaugiuosi galėdamas išklausyti šią prezentaciją, išklausyti šį pristatymą dėl Elbės upės navi, galimybės naudoti plaukimui. Čekai e, jau yra e, bandė tvarkyti šią sritį, bet neturėjo aiškių prioritetų, tikslų ir taip toliau. E, manau, kad situacija pasikeitė ir, e, ir transporto, ir aplinkosaugos e, ministrai su manimi diskutuodami teigia, kad žinoma, taip, Vokietijos ir Čekijos bendradarbiavimo klausimas turi būti išspręstas, bet yra dar vienas svarbus aspektas, uh, Galbūt yra kolegų, kurie žino daugiau apie tai. Tiesiog yra tam, tam tikros datos nustatytos tam tikriems aplinkosaugos veiksniams. Manau, kad reikėtų užtikrinti tam tikrą nuseklumą tarp dėgiamų ir, ir, ir kitos šalies reikėtų bendradarbiauti ir su DG Envy. Jūs jau lankėtės Prahoje, turbūt dažnai lankytis, lankytis ten negalite. Bet aš norėčiau paraginti jūs organizuoti susitikimą su aplinkos ir transporto ministrais bei su nevyriausybinio organizacijų atstovais. Manau, kad Reikėtų kuo anksčiau surenkti šį susitikimą tam, kad jūsų požiūris būtų pristatytas ir e, jiems. Svarbu diskutuoti kartu su valstybės e, ir nevyriausybinio organizacijų atstovais. Transporto ministras e, neseniai eina savo pareigas, tikrai labai svarbu, kad į procesą būtų įtrauktas ir jis, ir taip pat būtų įtrauktos ir nevyriausybinės organizacijos. Mes turime imtis veiksmų kuo greičiau. Dėkoju. Dėkoju. Aš taip pat paprašiau žodžio. Jūs kalbėjote apie e, tarp valstybinį e, pobūdį, na tai yra svarbu bet e, manau, kad būtų galima kalbėti apie filosofijos e, požiūrio keitimą. 50 procentų prekių, kurios atvežamos laivais, vėliau transportuojama, transportuojamos e, geležinkeliu. Tai yra labai e, geri duomenys. Jūs e, kalbėjote taip pat ir apie Elbės upę. Pastaraisiais 20 metų e, plaukiamas vidaus keliais e, nuo 20 procentų e, sumažėjo 8, iki 8. Infrastruktūros nebūtinai visuomet e, e, trūksta. Tiesiog kartais tinklas yra per mažas ir per lėtas. Prieš 30 e, metų aš e, plaukiau e, Dunojumi kanoje ir kas 10 minučių mums reikėdavo apsisukti, todėl kad praplaukdavo didžiuliai laivai ir dėl to upė pradėdavo banguoti. O vėliau keliems po, po praėjus tam, tam tikram laiko tarpui aš važinėjau su dviračiu netoli tos upės ir pamačiau gal tik tris tokius laivus. Taigi situacija keitėsi. E, galbūt prekės yra vežamos geležinkeliais. E, Berlyne, pavyzdžiui, uostas yra e, neseniai pertvarkytas, atkurtas ir Vis dėlto, nors e, ir buvo pastatyta naujų pastatų, didelių pokyčių ten nematome. Dar vienas kanalas yra Reino upė sujungiamas Meinas ir Reinas. Devintajame e, praėjusio amžiaus dešimtmetyje buvo šis didžiulis projektas vystomas, bet vėliau kilo konfliktų, šalis nesusitarė, buvo teigiama, kad šiam projektui buvo galima išleisti daug mažiau lėšų. Interesai e, keičiasi. Vokietijoje yra didžiulis e, potencialas, e, tarkim, Elboje ir tam tikruose gamtos apsaugos, tam tikrose gamtos apsaugos zonose, rezervatuose. Mums dabar reikėtų stiprinti Elbę, nors jau sustiprinome Hamburgą. Elbės Elbės um, lygiai grečiai e, Elbės eina labai e, geras geležinkelis e, Dresdeno 15 km geležinkelio atkūrimui mums prireikė labai daug lėšų ir labai daug metų geležinkelio vis dėlto reikia, nors tam ir reikia labai daug laiko. Vis dėlto geležinkelio koridorius Vokietijoje dar nebuvo pabaigtas. Mums reikėtų pasirinkti, ar norime geležinkelio, mm, nes taip tikrai geriau vežtume, transportuotume ir prekes kai vėliau e, išnaudosime šio prioriteto potencialą, galime rinktis ir kitus e, kelius. Bet jau 20 metų mes e, patirime nuostolius, todėl kad tiesiog norime stiprinti vidaus vandenų navigaciją. Darbo vietų klausimas, žinoma, yra aktualus. Bet kartais to, su tomis lėšomis, kuriom, kuriomis yra kuriamos tos darbo vietos, kartais galima padaryti naudingesnių dalykų, nes kai kurios tos e, darbo vietos sukūriamos tik tam, tik siekiant jas sukurti ir nesiekiant jokių kitų tikslų. Nauji e, projektai, vis, atsiranda vis naujų projektų vidaus e, vandenyse. Žinoma, reikia kovoti su nedarbu, bet e, e projektai, kuriuos mes tvirtiname, e, turi būti skirti taip pat ir tvariam judumui. Dėkuoju toliau Matijų Grošų. Na, pirmininkas sako, ką Jūs manote apie tai, ką aš pasakiau? Mes e, apie tai diskutavome jau daug kartų parlamente. Na, jeigu pažiūrėtume į visą koridorių, birželio pabaigoje darbo, darbų poveikis e, bus e, didelis. Mes kalbame ne tik apie investicijas, bet ir apie tam tikrų teritorijų vystimąsi, tų teritorijų, kurios yra netoli koridoriaus vystimąsi. Uh, Nepamirškite taip pat ir transporto svarbos. Žinoma, reikia siekti pusiausvyros tarp ekonomikos ir ekologijos. Prahoje man teko e, bendrauti su tam tikrais e, asmenimis, e, pavyzdžiui, aplinkosaugininkais. Elbos problema yra tai, kad jos plotis mm, jo, kad jos gylis nėra didžiulis. Svarbu, kad abi šalis, kurios, kurioms yra aktualus šis klausimas, pradėtų bendradarbiauti. Žinoma, e, traukiniai e, yra naudingi, bet pavyzdžiui, Bremenė mes pastebėjome, kad tokie projektai e, kenkia geležinkeliui. Yra kalbama apie laivus, kurie gali plukdyti 25 tūkstančius tonų uh, bet ne visomis upės atkarpomis galime tokį svorį transportuoti. Problema yra ne tik vokiečių problema, bet e, problema yra tai, kad šis koridorius aktualus yra šešioms valstybėms, bet e, man neteko susitikti su ne vienu ekonomikos e, ūkio atstovu, kuris klaustų manęs kažko konkretaus apie laivus. Reikėtų taip pat atsižvelgti ir į ateities galimybės. Vokietija turi bendradarbiauti su Čekija. Tai turi būti teritorinis bendradarbiavimas. Panašios struktūros jau egzistuoja kitose regionuose. Partneriai susitinka ir aptaria savo ateities perspektyvas, pateikia pasiūlymus, išsako bejonės. Bet galiausiai yra suformuluojamas galutinis pasiūlymas. Labai daug posėdžių suorganizuoti negalima. Antraip projektai bus niekada neįgyvendinti, bet būtina tuos susitikimus organizuoti ir jie turi vykti veiksmingai. Todėl, kad tų susitikimų metu galima priimti sprendimus, kurių laikysis abi šalis. ES lygių taip pat reikėtų pusiausvyros eh, tarp aplinkosaugos ir transporto. Mm, tam pat, tą patį projektą turėtų vertinti vienodai transporto ir aplinkosaugos atstovai, neturėtų būti kažkokių vertinimo skirtumų. Bendradarbiavimą reikia skatinti taip pat ir ES lygių, turi būti bendradarbiavimą ir su komisija. Mes vykdydami projektus tengi nuoseklumą ne tik e, regionų lygių, bet, pavyzdžiui, bendradarbiaudami ir su DG Regdžio, e, DG Regdžio prioritetai skiriasi nuo transporto generalinio direktorato arba klimato e, generalinio direktorato. Per EMUV priemonę mes galime užtikrinti tą nuoseklumą. Na, o dėl EFSI vidaus e, vandenų keliams ir geležinkeliams reikia finansavimo 30 ir 35 procentų. EFSI nėra pati veiksmingiausia priemonė. Dėl tentį, na, mūsų prioritetų keliuose uh, sausumos keliuose yra mažiau, bet e, taip pat neturėtume pamiršti ir saugumo, infrastruktūros saugumo. Galbūt EFSI būtų, galėtų būti pat, e, pastelgta saugumui užtikrinti taip pat ir uostų, uostų valdyme galėtume pastekti EFSI. Na, o dėl uh, E, daugiamodalinių platformų, na, jos taip pat galėtume vystyti pasinaudodami EFS lėšomis. E, dėl VIM klausimo norėčiau pasakyti, kad aš nesu toks blogietis, kaip kad e, tu mane vaizduoji. Mūsų žodis yra tokia ten tai reglamentą turi taikyti valstybės narės, todėl kad jos turi e, laikytis to, e, ką jos patvirtino. Tai, ką darome čia, tikrai nėra nieko naujo. Mes e, žinome, kad e, e, sunku užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi to, ką yra įsipareigojusios daryti. EFSI kreipėsi tiesiogiai į Europos investicijų banką, bet ši, šią naktį išgirdau, kad bus ryšys tarp prioritetinių projektų ir EFSI. Mes turėsime išsameu aptarinėti tuos, tuos prioritetus. Parlamentas būtent to ir prašė nus, numatyta priemonė galbūt nebus tinkama visiems. Taip pat buvo užduotas klausimas ir dėl Kinijos. Atenose esu susitikęs, susitikau su e, Kinijos atstovais ir jie labai lankščiai e, žiūrėjo į galimą bedradarbiavimą, taip pat ir dėl e, Graikijos uostų. E, klausimas būtų toks, ar tai yra teigiamas, ar. E, e teigiamas ar, ar, ar smerktinas elgesys. Ar tikrai galime bendradarbiauti su Kinija tokiai šaliai kaip Graikijai panašių partnerių atsiradimas yra tikrai labai svarbus dalykas. Na, o dėl jungties su Stambulu. Ši jungtis yra numatyta bet pats koridorius e, nepasieks e, Stambulu, bet tikrai tokia jungtis e, galėtų padėti gerinti žmonių ir prekių transportą. Bulgarija dar nėra daug padariusi šioje srityje ir mm, tai tikrai padidintų E, pridėtinę projekto vertę, ypač jeigu vėliau atsirastų ir jungtis su, su Turkija. E, kai kurie asmenys buvo pakviesti į Rygą, mes e, šios klausimus aptarsime ir Rygoje. Taip pat koridorius daro ir ekonominį poveikį, kuria yra kuriamos darbio, darbo vietos, pasiruoškite CEF numeris 2. Tikiuosi, kad taip pasieksime pažangos. Dėkuoju Martinui Grošui už pristatymą. Dar pamiršau pasakyti kai ką. Norėjau pasidžiaugti jūsų pranešimu. Jūsų koridoriuje yra taip pat ir e, m, tiltas e, e, tarp Dunojaus ir Vidija Katsabul. Manau, kad e, turėtume nepamiršti taip pat ir dviračių takelių. Dėkuoju ponui Groš už jo pristatymą. Posėdis baigtas.